Tai Kągi, ponės ir ponai, laba diena visiems. Na, gal ne visai punktualiai pradedama, bet beveik punktualiai. Taigi, darbo atverkė šiandieną. Pagal nustatytą tvarką visiems buvo laiku išsiusti kvietimai. Ar turite pastabų dėl darbo atvarkės? Jei ne, tai tuomet laikykime darbo atvarkę patvirtintą. Antrasis darbo atvarkės punktas - pirmininko pranešimai. kolegos pranešė ir šelniai pranešėjai dėl AKOP 17 rezoliucijos pasiekė sutarimą, tekstas pasirašytas ir dabar jis bus perduotas aplinkosaugos komitetui. man ką tik buvo atkreiptas dėmesys į tai, tam, kad e, nebūtų klaidų, pagal darbo tvarkės punktą, kiti darbo tvarkės e, klausimai, turime patvirtinti, kad tai, kas buvo sudaryta šešėlinių pranešėjų ir pranešėjų, dabar laikytina oficialiu um, komiteto sprendimu. Taigi, tai bus 17 darbo tvarkės punktas. Ar yra kokių nors pastabų dėl posėdžių protokolų? Ar viską išmokot mintinai? Kągi, teskim darbą. Ketvirtas darbo atvarkės punktas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra ENISA. Pranešėjas yra kolega Čišis ir iš karto jam suteikiu žodį, prašau. Guys. Thank you, Chairman. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, šiandieną kalbame apie Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą. Tikriausiai prisimenate, kad ši agentūra buvo įsteigta prieš keletą metų 2000 metų pradžioje, 2000, pirmojo dešimtmečio pra, pradžioje. Išplėtėme agentūros įgaliojimus per praeitą kadenciją 2008 metais, na ir vėl šiais metais išplėtėme agentūros įgaliojimus dar kartą. Tam, kad galėtumėme apsvarstyti esmin, esminius komisijos pasiūlymus dėl to, kaip būtų galima pertvarkyti agentūros mandatą įgaliojimus. Taigi dabar turime išspręsti esminį klausimą. Būtent ar agentūra ir toliau turėtų veikti, ar jos tikslas išlieka aktualus ir dar papildomas klausimas, priklausomai nuo atsakymo į pirmąjį klausimą, kaip ši agentūra toliau funkcionuotų. Kągi, mes užsakėme studiją, kurią gavome Liepos mėnesį. Surengėme klausimus komitete, išklausėme įvairių nuomonių apie agentūros darbą, vaidmenį, kompetencijas ir taip pat, ką galbūt reiktų pakeisti. Po studijos ir klausimų mes padarėme išvadą, kad agentūra yra vis dar reikalinga kad ji turėtų tęsti darbą, tačiau ne tokia pačia forma, kokia dabar egzistuoja. Kodėl turėtumėme keisti formą? Dėl to, kad valdymas, tikslai, operatyviniai, efektyvumo ir veiksmingumo aspektai nėra mūsų tenkinantis. Ir tai reiškia, kad mums reikia pakoreguoti įgaliojimus tam, kad būtų sustiprinta valdymo struktūra, kad būtų patikslintos agentūros užduotys, tikslai ir taip pat, kad būtų pateikti pasiūlymai, kaip būtų galima sustiprinti agentūros darbo našumą ir efektyvumą. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį su kokiais sunkumais susiduria agentūra. Agentūroje dirba apie 60-70 žmonių. Didelė darbuotojų dalis atlieka administracinį darbą. Yra administracijos nariai, o realų darbą su kompiuteriais, interneto saugumu ir aukštų technologijų srityje dirba labai nedaug žmonių. Kągi, tiems žmonėms reikia keliauti po visą Europą, susitikti su partneriais, kolegomis valstybėse narėse, kurti tinklus, nes tai yra na, tinklo agentūra, užmėgsti kontaktus dirba, su žmonėmis dirbančiais toje pačioje srityje, nes kalba eina apie e, tam tikras kvalifikacijas e, turinčius žmonės, kurie turi dirbti iš viena ir kadangi gyvename interneto amžiuje, e, interneto, interneto videokonferencijų amžiuje žmonėms kaip ir net, nėra prasminga susitikti asmeniškai. Ir, pavyzdžiui, šis komiteto posėdis galėtų būti surinktas video pagalba ir mes galėtumėme sėdėti namuose ir Skype'o pagalba per kompiuterius kalbėtis tarpusavyje. Ir, na, kažin ar tai būtų labai veiksminga. Taigi, keliauti vis tiek tenka. Na, o dabar e, dėl to, kur būtent yra įsteigta agentūra, žmonėms keliauti tenka nemažai. Ir tai atsispindėjo ir mūsų užsakytoje ataskaitoje. Būtent kiek laiko žmonės praleidžia keliaudami, kad susitiktų su savo kolegomis. Taigi sutarėme, kad reikalinga, jog agentūra išliktų ir tiesiog, kad reikalinga peržiūrėti valdymo struktūras ir uždavinius. Na ir apie 120 pakeitimų galiausiai buvo numatyta mano nuomon, e, pranešimo projektui, kuriuose, be kita ko, yra siūloma įsteigti vykdomąjį tarybą, valdybą, kuri dirbtų su valdymo taryba ir generaliniu direktoriumi, taip pat apibrėžti tiksliai agentūros vaidmenis. Agentūros e, vaidmuo yra gan sudėtingas, kadangi viena vertus reikalinga surinkti informaciją apie tinklus ir informacijos saugumą, visus aspektus to saugumo, tuo metu, kai kibernetinis saugumas tampa aktualus ir politinėje darbo atvarkėje. Tačiau tą daryti agentūra turi taip, kad e, tai ne, nepažeistų valstybių narių agentūrų atsakomybės e, ir teisių dirbančių šiose, šioje srityje, nes valstybės narės nenori turėti tokios e, pagrindinės agentūros. Na, tačiau agentūrai tenka palaikyti ryšius su atitinkamomis agentūromis, dirbančiomis valstybėse narėse ir, ir tų agentūrų komandomis. Na ir santykių palaikymas didesnėse valstybėse narėse, taip pat e, dalymasis informacija ir geriausia praktika su agentūromis dirbančiomis mažesnėse valstybėse narėse. Taip pat e, ryšių palaikymas su trečiųjų valstybių atitinkamomis tarnybomis dirbančiomis šioje srityje. Tai be jokios abejonės yra pasaulinė veiklos sritis kibernetinis saugumas. Taigi jų vaidmo šioje srityje irgi yra nemenkas. Na ir galiausiai agentūrą reikia šiek tiek pakeisti, pakeisti pačią situaciją. Na ir vienas kontroversiškesnių pakeitimų yra bandymas išsiaiškinti, kur turėtų dirbti agentūra. Heraklionas Graikijoje yra puikia vieta. Ten nu, nu, nuvykau, užtrukau ilgai, kol nuvykau ir užtrukau ilgai, kol grįžau. Taigi praktinė, praktinė, iš praktinės, praktinių sumetimų iš tiesų nėra lengva ten nuvykti, nors vykau tuo metu, kai skrydžių dar buvo visai nemažai. Uh, Ir tai, kad agentūra yra įsisteigusi toje Graikijos dalyje, sukuria tam tikrų sunkumų. Na ir pakeitimuose yra numatyti įvairūs pakeitimai. Ir aš pamaniau, kad e, iš esmės mes kalbame apie naujos agentūros įkūrimą. Ir todėl agentūrai reiktų naujo pavadinimo nuomonės projekte yra pakeitimas, e, kuriame siūloma agentūrą pavadinti UNISA, nes e, mūsų institucijose žmonės labiau linkia kalbėti apie sąjungą, o ne apie Europą. Taigi, aš pagalvojau, kad, e, kad tai susilauktų dar daugiau simbolinės reikšmės. Aš pagalvojau, kad New NISA galbūt būtų dar vienas neblogas akronimas. Uh, Tai būtų naujas informacijos, informacijos ir tinklų saugumo agentūros pavadinimas. NIU reikštų naujas ES tinklų informacijos apsaugos agentūros pavadinimas. Na ir iš principo agentūra turėtų įsikurti Briuselėje. Toks yra pasiūlymas. Suprantu, kad e, toks pasiūlymas mane pavers labai nepopuliariu, padarys nepopuliariu Graikijoje. Ir tik tai galiu pasakyti, kad e, a, aš esu gan ramus, apsiginsiu. Graikija ir taip turi problemų ir Graikijos valdžia turi suprasti, kad dabartinė agentūros buveinė tikrai nėra tenkinanti. Kažką reikia pakeisti ir aš siūlau gal radikaliausią pakeitimą, kiti galbūt e, pateiks netokių radikalių sprendimų, gal kažkur pusiaukelėje įsteigti agentūrą. Na, nesvarbu, situaciją reikia keisti, nes agentūra turi dirbti našiau. Negalime leisti keliems žmonėms nuolatos keliauti, sėdėti oro uostuose ir tokiu būdu jiems nelieka laiko sėdėti prie kompiuterių ir kalbėti su partneriais e, dirbančiais valstybėse narėse. Taigi tai yra diskutuotini klausimai. Na ir aš tikiuosi, kad kolegos, kuomet jie skaitys pranešimo projektą, peržiūrės pakeitimus, matys, kas yra siūloma, kaip keisti apibriežti tikslus, sudėti partnerių grupės sudėti naujos valdybos įsteigimą, taip pat sustiprinti generalinio direktoriaus funkcijas. Tikiuosi, kad agentūra, at, kolegos atsižvelgs ir į kitų agentūrų darbo praktiką, tam, kad e, <clears throat> agentūros galimybės išsiplėstų, ypatingai generalinio direktoriaus galimybės e, išsiplėstų, kad e, jis galėtų atvykti į parlamentą, atsiskaityti, padiskutuoti, pasinaudoti mumis kaip tam tikrą valdybą, kuri prižiūrėtų jų darbą. Taigi aš tikiuosi, kad Na ir esu įsitikinęs faktiškai, kad e, išprovokuosiu pozityvių diskusijų apie agentūros vaidmenį ir funkcijas. <clears throat> Jeigu nieko negalėsime pakeisti, siekdami didesnio darbo našumo dėl buveinės ir operatyvinės veiklos, tuomet reiks grįžti prie esminio klausimo. Ir savo bičiuliams graikams, Graikijos valdžios e, pareigūnams norėčiau pasakyti, kad jeigu jie tikrai nieko nenori keisti, jeigu, jeigu niekas nebus pakeista, agentūra mirs 13 metų rugsėjį, o vaidmenį jie turi atlikti savo ir tikrai būčiau linkęs e, išsaugoti šią agentūrą. Ačiū pirmininkė. Kągi, matau, kad yra norinčių pasisakyti, beje, šios dienos darbo tvarkė labai pilna. Svarbu, kad kiekvienam darbo tvarkės punktui pakaktų laiko, todėl mm, esu numatęs, kad baigsime dėl, diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto be 15.10. Prašysiu pasisakyti labai glaustai Kristijan Eber, šešėlis pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė ir kolegos. Vakar su kolega Tikalbau ir kitais kolegomis Lybė komitete dalyvavome labai svarbiame klausime dėl um, internetinio saugumo. Na ir vienas iš įspūdingiausių ir svarbiausių šio klausimo um, rezultatų buvo štai koks, kaip buvęs uh, Buvo paklausta hakerio dėl kibernetinio saugumo, ką valstybės narės galėtų e, padaryti tam, kad galima būtų kovoti su nusikaltimais internete, kuriuos nekartai, neretai inicijuoja ir kitos šalis. Tai jis, tai tas hakeris e, apibūdino internetinių nusikaltimų verslo modelį. Tai yra mažai rizikos didelis pelnas. Taigi, to klausimo metu mes suvokiame, kokia yra tikroji padėtis. Na ir iš tikrųjų, iš to išplaukia netgi grėsmės valstybei, nes e, tiesiog e, tokių išpolių tikslais tapo net valstybės narės. Ir, pavyzdžiui, Korei, Korejos atveju buvo ypatingai e, akivaizdu, koks pavojus slypi tokiuose išpokalėse. Buvo užsipultas e, Korejos, buvo užsipulta Korejos finansų rinka. Ir iš tikrųjų galima um, tokiu būdu pradėti asimetriškus karus netgi prieš valstybės. Uh, Na, Europoje manome, kad e, BVP nuostoliai kasmet dėl kibernetinių nusikaltimų siekia po 250 milijardų eurų ir 70 procentų kibernetinių nusikaltimų išpolių apskritai neregistruojami. E, Eurojusto teisėjas iš Prancūzijos nurodė, kad e, tiesą sakant, prokurorai neturi pakankamai žinių, nėra rengiami, nėra teisinio pagrindo ir trūksta uh, priemonių, kurios leistų praktiškai kovoti su šia problema. Ir jeigu mes suvokėme problemos mastus, tai tenka konstatuoti, kad uh, šiuo metu nėra struktūrizuoto Europos atsako. Turime Europos kovos su kibernetiniais nusikaltimais strategiją, tačiau struktūrų trūksta ir atsižvelgiant į problemos mastu, manau, kad Enisa reikėtų tiesiog uždaryti dėl įvairių priežasčių, kurios iš esmės išplaukė iš valstybių narių, buvo įsteigta savo laiku ta agentūra, aš buvau pranešėjęs savo laiku ir buvo e, pasiektas kompromisas tarp valstybių narių. Didžiosios valstybės narės anisos visai nenorėjo, o mažosios, kurios norėjo uh, nuo savos institucijos, siūlė kurti tą agentūrą tam, kad uh, turėtume struktūrų, kurios padėtų bėdai ištikus valstybėms narėms. Bet kaip ten bebūtų, pagrindinė Enisos problema yra tai, kad ji tiesiog yra sunkiai pasiekto kompromiso rezultatas. Matėme, kaip uh, buvo visiškai užblokuota prekybos uh, taršos leidimais e, sistema. Taip, Ir dabar vien ir preky, prekybos, kai buvo užpalta ta prekybos pre, taršos leidimais platforma, buvo be, pagrobta ir be žinios dingo 40 milijonų eurų. 99 procentai visų bankų užpolimų yra išaiškinima, bet kur dingo tie 40 milijonų, milijardų visiškai neaišku. Taigi mums reikia, kad Enisa veiktų veiksmingiau, Enisa turėtų būti labiau įtraukta į horizontalias struktūras, o tai reiškia, kad mes didiname, pažiūrėjau, Europolo pajėgumus ir tai turime susijęti ir su Enisa, mes turime ir mokslinio tyrimo struktūras, e, pavyzdžiui, GS7 3000 žmonių dirba ties internetiniais, um, internetinėmis platformomis, tačiau nėra jokių informacijos mainų su uh, JAV. Ir, ir, pavyzdžiui, tik tais darant parlamentą spaudimą Nisa yra įtraukta į saugos valdybos um, sudėti. Uh, Taigi šiuo metu netgi nėra e, numatyta prievalė komisijai, formuluojant siūlymus dėl internetinio saugumo, konsultuoti su ENISA. Todėl tikrai pribrendo laikas sukurti veiksmingas struktūras. Todėl labai palikau pirmąjį komisijos pasiūlymą Šis pasiūlymas yra išplėstas ir frakcijos čia, aišku, teiks savo pasiūlymus ir su frakcijomis turime starti dėl to, kad arba reikia sukurti naują agentūrą, arba Enisa turėtų gauti daug platesnius įgaliojimus, gauti daugiau personalo, turi būti išplėsta jos veiklos rytis nes tiesą sakant, ji visiškai netinkama susidoroti su nudienos problemomis. Kolega, nu, tikau. Mulțumesc uh, colegilor, atât uh, domnul. Dėkuoju. Pane pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Čičistriui, ponui Ela ir kitiems uh, šešėliniams pranešėjams, ponui Lambert, ponui Elan, už tai, kad uh, Jie visi puikiai bendradarbiavo, rengdami šį pranešimą. Mūsų frakcija mano, kad mums reikia stiprios agentūros, kuri turėtų platesnį man, mandatą. Šis mandatas turėtų apimti ne tik operacinį veiklą, bet ir tarptautinį bendradarbiavimą. Ir manau, kad mes pirmiausia turėtume pritarti tam, kad ši agentūra būtų praplėsta, kad būtų praplėstas jos mandatas. Galbūt tai galėtų būti net ir neribotos veiklos mandatas. Kai kurie informacinių tinklų saugumo specialistai nenori dirbti šioje agentūroje. Pirmiausia, dėl to, kad jos mandatas yra pernelyg ribotas. Ir šie profesionalai tikrai nejaučia, kad jie galės padaryti karjerą šioje agentūroje. Todėl mums reikia stipresnės, veiksmingesnės agentūros, kurios veiklos mandatas būtų neribotas. Be to, esu įsitikinusi, kad ES turėtų turėti kibernetinio saugumo strategiją. Ši strategija turėtų būti labai kruopšiai parengta ir ji turėtų apimti kelias institucijas. Tiek ES institucijas, tiek e, nacionalinės institucijas. Be to, manau, kad e, Enisos personalo didžiąją daugumą turėtų sudaryti internetinių technologijų specialistai. Ir aš siūlyčiau nustatyti, kad 60 procentų visų inisos darbuotojų būtų kompiuterinių tinklų specialistai, o 40 administracinis personalas. Aš nemanau, kad reikia keisti agentūros pavadinimą. Kai yra keičiamas kokios nors įmonės ar institucijos pavadinimas, tuomet iškyla grėsmė, kad ši organizacija arba įmonė praras dalį rinkos arba institucijų atveju ji praras dalį savo įvaizdžio. Įsteigėme šią agentūrą ir manau, kad turėtume ją išsaugoti. Kaip minėjau, nereikėtų keisti jos pavadinimo, reikia suteikti jai daugiau įgaliojimų kibernetinio saugumo srityje. Be to, mes nemanome, kad šią agentūrą reikėtų perkelti iš Graikijos į kitą vietą. Esame įsitikinę, jog visose valstybėse narėse turėtų veikti ES agentūra, nors po vieną ES agentūrą. Kodėl, pavyzdžiui, aplinkosaugos agentūra gali būti Danijoje, o Enisai netinka būti Graikijoje? Taigi mes prieštaraujame tam, kad būtų pakeista agentūros buveinės vieta. Be to galim nustatyti veiklos veiksmingumo vertinimo kriterijus. Tai būtų naudinga bet perkelti agentūrą kitur tikrai nėra reikalinga. Dabar valdyba. Mes norime, kad valdyboje veik, dirbtų trys žmonės. Be to, manome, kad Agentūros užduotis turėtų būti papildyti nacionalinių agentūrų, nacionalinių institucijų veiksmus kibernetinio saugumo srityje. Ji taip pat turėtų padėti renkti teisės aktus susijusius su kibernetiniu saugumu, ir ji turėtų sustiprinti ES gebėjimus reaguoti į kompiuterinius incidentus. Ji taip pat turėtų skatinti bendradarbiavimą tarp akademinio pasaulio, privataus ir viešojo sektorių. Tiek. Ir baigdama noriu pasakyti, kad e, informacinių technologijų saugumas yra labai svarbis rytis, kuri bus dar aktualesnė ateityje. Todėl mums reikia labai protingos, kruopšiai parengtos kibernetinio saugumo strategijos. Ir reikia labai stiprios agentūros, kuri turėtų pakankamai įgaliojimų. Įgalio, tokių galiojimų, kurie nebūtų ribojami kaip nors. Ir manau, kad jį turėtų veikti Graikijoje. Šatinbaištas. Dėkuoju. Dar, dabar pasisakys du šešėliniai pranešėjai ir dar šeši kolegos. Uh, Prašyčiau pasakyti glaustai, nes tikrai daug darbo atvirkio punktų, ponia Valijan. Um, thank you, Chair. First, I would... Ačiū, pirmininkai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai, pono Čičisteriui, už uh, jo darbą rengiant šį pranešimą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad uh, šešėlinių pranešėjų susitikimas buvo labai įdomus ir labai turiningas. Aš dabar žvelgdama į pakeitimus, suprantu, kad mums reikės ko gero surinkti dar vieną šešėlinių pranešų susitikimą tam, kad mes galėtume suderinti savo nuomonės. O jį suderinti būtų labai svarbu, kadangi e, manau, jog šis, šis pranešimas turėtų nusiųsti labai aišku ženklą apie tai, kaip parlamentas vertina šią agentūrą ir jos veiklą. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti pasiūlymą e, perkelti šios agentūros buveinę. Aš manau, kad tai nėra labai svarbus klausimas, nemanau, kad mes turėtume jį svarstyti. Tačiau tam tikrų argumentų už be abejo esama ir e, Europos parlamentas e, negali išsakyti savo nuomonės dėl buveinės, e, mes to negalime daryti pagal sutartis, bet aš manau, kad mes galime daryti spaudimą tarybai tam, kad ji iš naujo svarstytų buveinės klausimą. Toliau, mandato galiojimo trukmė. Aš manau, kad še, š, dauguma šešėlinių pranešėjų mano, jog reikėtų apibriežti neribotą laikę mandatą. Ir tai be abejo suteiktų daugiau užtikrintumo, daugiau aiškumo. Uh, taip pat padėtų mums kurti daugiau pridėtinės, e, e, pridėt, kurti mums pridėtinę vertę, padėtų ir profesionalams įsitvirtinti šioje srityje. Toliau, kibernetinis saugumas, aš manau, kad e, jį reikia patikėti šiai agentūrai dėl priežasčių, kurias jau paminėjo kolegė. Tačiau aš nemanau, kad ši agentūra turėtų imtis e, operatyvinės veiklos. Agentūra galėtų atlikti svarbu vaidmenį palaikydama e, nuolatinius kontaktus tarp įvairių kitų institucijų veikiančių kibernetinio saugumo srityje. Ir manau, kad tai turėtų būti savotiškas uh, kontaktinį, savotišką, savotišką kontaktinį instituciją, savotišką centrą, su kuri galėtų kreiptis e, trečiosios šalės. Nemanau, kad reikėtų suteikti šią agentūrai tokių galiojimų, kurių jie negali turėti pagal galiojančias e, sutartis. Toliau. Manau, kad e, ši agentūra turėtų, kaip ir numatyta komisijos pasiūlyme, uh, palaikyti ryšius taip pat ir su nacionalinėmis e, duomenų ir privatumo apsaugos institucijomis. Ir negalima leisti tokios padėties, kad kai tik valstybės narės ir komisija galėtų atlikti šios agentūros veiklos e, analizę. Uh, Ir baigdama norėčiau paminėti dar vieną klausimą. Akivaizdu, kad ši agentūra neturi pakankamai išteklių. Turime padaryti viską, kad e, jai būtų suteiktas tinkamas finansavimas ir tinkami ištekliai. Dėkuoju. Thank you, Mr. President. Pone Cavela, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir, ir anksčiau pasisakiusiems kolegoms, ir pranešėjui už atliktą darbą. Pone pirmininkė, tikrai džiaugiuosi tuo, kas buvo pasakyta. Ypatingai tuo, ką pasakė ponia Tikau, visiškai pritariu jos žodžiams. Norėčiau tik pakartoti, kad mes Norime, kad Enisos vaidmuo išsiplėstų ir sustiprėtų ir nematau priežasčių, dėl kurių reiktų keisti pavadinimą. Pavadinimas egzistuoja, nusistovėjęs, nebent tie pakeitimai kažką naujo įneštų. Tačiau nelabai įsivaizduoju, kas tai galėtų būti ir kodėl reiktų apskritai to užsimti. Mūsų vertinimu Enisa atlieka operatyvinį darbą. Ir norint išplėsti agentūrą, reikia nepamiršti ir tarptautinio bendradarbiavimo su kitomis tarnybomis. Na ir mes norėtumėme, kad įgaliojimai būtų nuolatiniai. Nes jeigu įgaliojimai numatomi tik penkeriems, septyneriems metams, tuomet atliekamo darbo turinys tampa nepastovus ir agentūra tampa nenulatinė. Taigi mes siūlome nustatyti nuolatinį agentūros mandatą. Na, o jeigu bus pakeista buveinė, iš principo šiai nuomonėje aš nepritariu. Aš tikrai ne, negirdėjau rimtų argumentų įrodančių, kad reikia keisti buveinę. Taigi siūlau palikti agentūrą Graikijoje. Ačiū. Dėkoju. Išklausėme visų šešėlinių pranešėjų. Dabar dar yra šeši kolegos norintys pasisakyti. Labai prašau kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Tiesiog, kad galėtų visi pasisakyti. Ponas Kastilija. Pone Kastilija. Būtent pasistengsiu, ponė pirmininkė. Per dvi minutės bandysiu viską išsakyti. Nenorėčiau kartoti tų argumentų, kurie buvo išdėstyti, kurie yra svaresni ar ne. Tiesiog pakeitimai yra pateikti ir reikia juos aptarti. Na, o pagrindinis mūsų tikslas yra maksimaliai sustiprinti tokios saugumo agentūros darbo našumą. Technologijų, informacinių technologijų pasaulyje įvyko daug poslinkių. Na, o ši agentūra į, į tuos pokyčius reaguoja ir dabar ją reikia atnaujinti, ištaisyti trūkumus ir taip pat atsižvelgti į naujus poreikius, kurie nėra visiškai susiję su tuo, kas vyko tuo met, kai agentūra buvo steigiama. Tačiau nemanau, kad buveinės klausimas turėtų būti diskusijų centras, nes tai gali tapti emocinio pobūdžio diskusija. O agentūrai, matyt, gal būtų geriausia turėti nuolatinę savo buveinę Bruselėje. Tokiu būdu galėtumėme maksimaliai padidinti agentūros darbo našumą ir e, svarbu, kad agentūra turėtų nuolatinius kontaktus su kitomis institucijomis, suinteresuotais tomis tarnybomis. Ir dėl to būtų puiku, jeigu agentūra turėtų savo nuolatinę buveinę Briuselyje. nes čia matyt būtų geriausia spręsti įvairius klausimus. Tiek būtų. Ponas Cukalas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi pasistengsiu kalbėti trumpai. Išklausiau kolegų, su daugelio nuomonė sutinku. Pirmiausia, pritariu tam, kad Enisa yra viena nedidesnių agentūro, agentūrų Europoje, jie dirba apie 60 žmonių, jos biudžetas yra 8 milijonai eurų per metus. Septynišimtai milijonų eurų per metus Britanijoje skiriame kibernetiniam saugumui. Kibernetinis saugumo klausimas tampa vis aktualesnis e, internetiniai klausimai tam, tarptautiniu mastu tampa labai reikšmingi. Ir mane stebina pasisakymai apie tai, kaip agentūra, kurios prievolė užtikrinti kibernetį saugumą, veikia. Na, buvo kalbama apie tai, kad galima bendrauti videokonferencijų būdu. Eurogrupės viršūnių susitikimo metu buvo uh, naudojamasi tais metodais. Netgi JAV kongresas dirba Skype pagalba. Ir panašu, kad tokios technologijos tampa vis plačiau naudojamos. Na, o pasiūlymas dėl Janisos stiprinimo ir administracinės struktūros tobulinimo, našumo didinimo čia yra tikrai nemažai pozityvių pasiūlymų, prie kurių mes irgi prisidėjom, juos papildėm. Na, o antroje dalyje kalbama, iš, išsakoma pranešėjo asmeninė nuomonė. Minimas apsilankimas Enisoje praėjus 18 mėnesių po jos įsteigimo ir bandoma keisti buveinę mes keičiame ir tikslą, ir priemonės, ir vietą. Tačiau, ponė pirmininkė, turime nepamiršti, kad Heraklijonas buvo pasirinktas ne vien dėl to, kad yra graži vieta, bet ten yra visos technologinės galimybės, sąlygos reikalingos agentūrai veikti. Taigi norėčiau pasakyti, kad tikrai nėra, nėra teisinga ir racionalu, kad e, darbuotojams reikia tiek daug keliauti. Auditorumai irgi mano, kad tai nėra būtina ir dėl to reikia iš principo padiskutuoti, pasikalbėti ir įvertinti, kiek patenkinti yra darbuotojai. Deja, ITRE komitete apie tai nebuvo užsiminta, bet tokios diskusijos tikrai būtų naudingos. Ačiū. Mm, dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai tai norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė panašisteris. Panašisteris labai teisingai viską apibūdino. Yra problema dėl funkcionalumo. Uh, Enisa šiuo metu turi keletą funkcijų, tačiau kyla klausimas, ar Enis atitinka tuos lūkesčius, kurių per keletą metų turės piliečiai. Čia man kila klaustukų. Turime iniciatyvą skirtą kritinės infrastruktūros apsaugai. Esu pranešėja šio klausimu. Ir tenka konstatuoti, kad kai kalbame apie tokius dalykus, siūloma kurti naujas struktūras, tam, kad europinių lygių būtų daugiau koordinavimo ir galėtume tokiu būdu aptarti ir tarptautinius klausimus. Tačiau būkime atsargus, nes jeigu NISA išliks, tai nereikia, kad būtų papildomai kūrimas kitos institucijos, kurios bet jau iš dalies atliks ir emisijos funkcijas. Su pranešėja savo iniciatyvą ir gilinuosi tuos klausimus, kurie bus svarbus per ateinančius keletą metų. Na, taip pat manau, kad svarbu kalbėti apie šios agentūros buveinę, bet dar svarbiau yra šios agentūros įgaliojimai ir mes kaip parlamentas turime siūsti aiškiai signalą ir aiškiai pasakykime, arba pasinaudokime ją, arba jos atsisakykime. Reikėtų vengti darbų dubliavimas. Negalima sakyti taip, ši struktūra nepasitvirtina, kurkime naują ponas Insiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Čičesterį dėl jo pranešimo. Taip pat sveikinu ir šešėlinius pranešėjus dėl jų atlikto darbo. Nenoriu kartoti to, kas jau šiandieną buvo išsakyta diskusijų metu. Tiesiog norėčiau atkreipti jūs dėmesį iš tai, ką panašiai kaip ir kolega Nisterojus. Na, pasauliniu lygiu tas problemas dėl tokių išpolių tapo ypač aktualiomis. Ir Aišku, galime nubausti tuos, kuriuos sučiupsime, tačiau svarbiau yra kurti prevencinius mechanizmus, kad apskritai tokie išpoliai nevyktų. Ir čia reikėtų tampresnio bendradarbiavimo tarp tarptautinio Europinio ligmens, tam, kad būtų užtikrinta tokia prevencija. Dabar mes kalbame apie šios agentūros, enisos e, įgaliojimus. E, Ir manau, kad kaip tik ir turėtume suteikti jai šią užduotį, tai yra koordinuoti viską europiniu lygiu ir suteikti enisai neribotus įgaliojimus, nes jeigu pagalvosime apie tą galimą uh, žalą, kurią padaro uh, kibernetiniai išpoliai, tai tikrai ENISA tampa viena iš svarbiausių ES institucijų reikalingi platesniai įgaliojimai. Palikime ENISA Graikijoje, tai tiesiog yra institucija besiriminti informacijų technologijomis ir ji gali būti įsisteigusi bet kur ES ar pasaulyje. Tai netaip jau svarbu, nes būtent internetas yra jos pagrindinė darbo priemonė. Enisos ekspertams, specialistams nereikia keliauti e, po pasaulį, nes jie gali tiesiog pasinaudoti informacijos technologijomis, nekeistim ir pavadinimo. Nes tiesą sakant, ver, vardą pavadimą reikia keisti tuomet, jeigu reputacija sutepta. Ponas Vardai. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Po to, kai Kristina Ler puikiai pakalbėjo, aš norėčiau pasidalinti keliomis pastabomis. Pirmiausia, dėl mandatų galiojimo. Pirmiausia, saugumas. Visi mūsų piliečiai nori saugumo, finansinio saugumo, buhalterinio saugumo, gynybinio saugumo ir taip toliau. Ir, ir mes turime užtikrinti, kad piliečiai turėtų kibernetinį saugumą taip pat. Dėl mandato yra numatyta, ar tiksliau yra pateiktas pakeitimas, kuriuo siūloma yra pratesti pakeitimus mandatą nuo 5 iki 7 metų. Norėčiau Jums priminti, kad buvo nuspręsta ribotą mandatą skirti tam, kad galim būtų vertinti, ar ji gerai veikia ar ne. Bet to nepamirškime, kad mes turime didžiulę daugybę agentūrų. Ir ši agentūra yra pavaldi komisijai. Ir aš manau, kad parlamentas turėtų iš tikrųjų nustatyti administracinio personalo kvotą. Toliau, administracinė dimensija. Uh, 28 straipsnių pateiktas pakeitimas e, numato, kad e, ši agentūra turėtų palaikyti ryšius su trečiomis šalimis. Tai turėtų būti didžiulė, tai bus didžiulė klaida. Ši agentūra turėtų būti ir toliau pavaldi komisijai ir ji negali e, sudarinėti tarptautinių susitarimų su kitomis agentūromis. Ir paskutinis dalykas dėl buveinės. Jums yra žinoma, kad mes paprastai kalbame atvirai ir man atrodo, kad kad ši buveinės klausimas nėra aktualiausias šiuo metu. Kodėl mes negalime taip e, sugrupuoti agentūrų, kad e, jos veiktų e, protingai. Negi mums iš tikrųjų dabar reikės turėti įvairiausių agentūrų visur pasaulyje. Uh, mes dar pamatysime po dešimtmečio, ar mums reikia iš tikrųjų vienos federalinės sostinės. Bet dabar aš manau, kad mes turėtume pirmiausia rūpintis piliečiais ir jų lūkesčiais. Frau Kollegin Cavallo. Thank you very much, President. I just want... Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie agentūros veiksmingą darbą ir jos buveinę, tarp sąryšį tarp šių dviejų dalykų. Kaip ir pasakė ponas Odį, kai mes sprendžiame, kur turėtų veikti ES agentūros, mes remiamės tam tikrą filosofinę nuostatą. Ir aš norėčiau pacituoti prezidentą Sarkozy, kuris komentuodamas e, parlamento dvi buveinės pasakė, kad šis klausimas nėra svarstytinas. Ir manau, kad jeigu mes pradėsime vėl kalbėti apie tai, kur turėtų veikti agentūros, mes galėsime, mes sugriausime geografinę ir institucinę pusiausvyrą. Aš manau, kad mes net, net, neturėtume, neturėtume apskritai kelti šio klausimo. Uh, Dabar mums turėtų rūpėti šios agentūros e, veiksmingas darbas. Dėkuoju. Danke sehr. Frau... Dėkuoju, kolegė Podimata. Oh, oh, äh, eine Sekunde, Frau Kohlmann. Äh, eine, eine Sekunde, der. Sekundėlė. Kolega Odi turi pastabą dėl darbo tvarkos. Prašau. Ačiū euh, sureaguoti į savo kolegės pasisakymą, kuriai pritariau. Gal į prancūzų kalbą neteisingai buvo išversta. Iš prancūzų kalbos neteisingai buvo išversta. Europos parlamentas turi tik vieną buveinę - Strasbūrė ir dvi darbo vietas. Tris darbo vietas. Ačiū, ponia Podimata, ačiū. Pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu, kadangi dauguma kolegų jau pasakė tai, ką aš manau. Man atrodo, kad reikia pirmiausia pradėti nuo to, dėl ko sutarėme, dėl Enisos stiprinimo. Taip pat sutarėme dėl to, kad reikia patobulinti, atnaujinti administracinę struktūrą ir efektyvumą. Taip pat sutarėme, kad Nenorime, kad organizacija liktų tokia, kokia ji yra, norime pokyčių, norime stiprinti, modernizuoti agentūrą, kad ji dirbtų veiksmingiau, norime įvertinti jos įgaliojimus, įgaliojimų turinį ir trukmę. Ir turime įsitikinti, ar tas ribotas mandatas atitinka darbo turiniui, tikslams ir ar tai yra pakankama motivacija darbuotojams, ypatingai mokslininkams, kurie tikrai tikisi padaryti karjerą tokioje organizacijoje ir joje turi turėti tokių perspektyvų. Pavadinimo pakeitimas, mėly kolegos, ir taip pat buveinės pakeitimas, kas yra irgi susiję, negali būti numatyta kaip iš ankstinės sąlygos mano anksčiau minėtiems pakeitimams. Tai yra organizaciniams, organizaciniams patobulinimams, mandato trukmės ir turinio pakeitimams. Ir šiandieną, kaip teisingai sakė e, kolegos, Enisa reikia keisti, nes uh, modernėja technologijos ir ponas Cukalas e, teisingai pasakė, kad e, technologijų evoliucija susilpnina šios organizacijos buveinės argumentus. Turime nemažai priemonių, kurios e, leidžia dirbti gan veiksmingai per atstumą. Visi puikiai tai žinome. Dėl to manau, kad teisinga būtų nepasikliauti vien tik tai vietiniais interesais. Tai yra europinis interesas. Kita vertus, negalime tuo naudotis kaip alibi, tais argumentais, kurie yra susiję su pagrindinė organizacijos funkcija. Na, o realiai vienintelė sprendžiama problema yra kol kas dabar dažniausiai aptariama yra agentūros buveinės pakeitimas. Ne tik dėl Enisos, bet ir dėl kitų agentūrų. Mes e, apsisprendėme ir buvo nuspręsta įvairiose Europos vietose steigti agentūras. Tai yra iš principo decentralizavimo aspektas. Ir buvo išsakyti vairūs argumentai, mes nenorime, kad Europos piliečiai manytų, jog Europa yra vien tik Bruselis ir kad ES yra tik vidurio Europos valstybės. Mes norime nusiųsti aišku signalą ir nepaisant šiandieninių sunkumų, Europa turi būti decentralizuojama ir visos Europos valstybės, visi Europos regionai turi tų pačių teisų ir tų pačių prievalių. Ir regionai, regionų piliečiai nėra antraeiliai, kokie tai piliečiai ar regionai. Taigi, akivaizdu, kad mums reikia atsižvelgti europinį interesą, vertinant agentūrą. Ir tai turėtų būti aukščiau už vietos interesus. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad krizės metu, kaip yra dabar, negalime prisidengti krizės sunkumais tam, kad per atbulinės duris teiktumėme tokius reikalavimus. Ačiū. Na, paprašysiu pasisakyti pono Mačinskio, kaip ir minkažio šalies ir tarybos atstovą, prašau. Panie ir panovie, jestem. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbamos ponės ir ponai. Na, man didelė garbė dalyvauti e, šiame posėdėje ir aptarti šią svarbę temą. Mes kaip pirmininkaujantys šalis, o taip pat ir kitos valstybės narės labai uh, nekantri laukime šio pranešimo ir jo patvirtinimo. Dėkoju ponui pranešėjai, ponui Čičisteriui, o taip pat dėkoju ir jo bendradarbiams. Tikrai puikiai padirbėjote. Na ir manau, jūsų darbo dėka interneto saugumas išauks. Na, mes kaip ir minkaujantys šalis tikimės užtikrinti, kad bus pasiektas konsensusas ir taryboje ir atitinkamas teisės aktas bus patvirtintas. Manau, kad agentūros darbo barą reikia aiškiai apibrėžti ir agentūra turi stalti pagrindinę sritį, tai yra interneto saugumą, kibernetinį saugumą. Ir manau, kad tokiu būdu pagerės ir šios agentūros uh, organizacinė struktūra. Tai yra iššūkis, bet mes kartu su kitomis valstybėmis narėmis ir generaliniu sekretariu imsimės šios užduoties. Matome, kad visos šalis yra labai suinteresuotos, taigi dėkoju tiek ponu Čičias ir tiek ir komiteto nariams už gerą bendradarbiavimą ir tikimės, kad ir ateityje tas bendradarbiavimas išliks lygiai toks pat vaisingas ir vyks kompromiso dvasia. Agentūra iš ties labai svarbi milijonams interneto naudotojų reikalinga ši agentūra ir svarbu, kad jį veiktų gerai. Dėkoju, ponė. Ir dabar ponė Andželova iš komisijos. Tikiuosi, kad teisingai ištariu jūsų pavardę. Prašau. Geändert, ist keiner, ist jemand anders. Um, chair, the, um, uh, commission, uh... Pone pirmininkė, komisija pasiūlė naujų, naują Enisos veiklos mandatą. Uh, Ir taip pat minti, kad reikia modernizuoti ir sustiprinti Enisos įgaliojimus. Viso to labai svarbus aspektas buvo tai, kad buvo pradžioje numatytas penkerių metų mandatas. Komisija mano, kad situacija šioje srityje keičiasi taip greitai, kad reikia periodiškai įvertinti, kokie būtų tinkamiausi kovos su kibernetiniais nusikaltimais instrumentai. Komisija mano, kad tai yra neblogas pasiūlymas kalbėti apie agentūros modernizavimą ir stiprinimą. Komisija norėtų ypatingai padėkoti pranešėjui už jo pranešimą ir komisija seka diskusijas taryboje ir parlamente su dideliu susidomėjimu. Dėkoju. Apšlysim. Dėkoju. Na ir Dar kartą suteiksiu kolegai Češiusriui, kuris apibendrins diskusijos rezultatus. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti kolegoms už konstruktyvius ir naudingus pasisakymus, diskusijas, ypatingai sveikinu tarybos atstovą ir taip pat dėkoju komisijos atstovui už jų šiltus žodžius. Minėjau tarybą dėl to, kad tai tai, kad jie atvyko ir rodo, kiek svarbus yra šis klausimas. Norėčiau keletą dalykų pakomentuoti kolegų pasisakymuose. Pirmiausia, pavadinimo keitimas ir buveinės keitimas, apskritai keitimas. Man konservatorių ironiška atrodo tai, kad mano kolegos kairėje konservatoriškai vertina situaciją, nenori jokių pokyčių, o aš būdamas konservatoriumi, siekiu pokyčių. Čia yra tokia skani ironija tame. Bet vis tiek tikiuosi, kad e, mums pavyks pasiekti kokio tai kompromiso, bandant nustatyti tą europinį požiūrį. Buvo kalbama apie buveinę, tai, kad aplinkosaugos agentūra gali būti Danijoje, kodėl Enisos agentūra negali būti įsteigta Graikijoje. Tai yra politiniai sprendimai, tačiau geografinė padėtis yra visiškai kitokia. Danija šiek tiek arčiau prie Europos centro. Na, o tarybos sprendimas buvo skirti, steigti agentūrą Graikijoje. Kiek suprantu, Graikijos valdžios institucijos nusprendė, kad jau reiktų Kretoje įsteigti šią agentūrą. Na ir į tuos geografinius skirtumus reiktų atsižvelgti. Diskusijos dėl mandato trukmės. Komisija mano, kad penkerių metų mandatas turėtų būti numatytas. Aš laikausi nuomonės, kad reiktų atsižvelgti į studijos ataskaitos rezultatus. Aš manau, kad argumentai studijoje pateikiami yra labai svarūs. Ir yra loginių argumentų dėl trukmės nustatymo susijusių su finansinė perspektyva, būtent e, siūlomas septyniarių metų terminas. Na, kolegos, jūs kalbėjote apie nuolatinį mandatą, bet ar galėtumėme žinoti, koks pasaulis bus po šimto metų? Manau, kad ne. Taigi, manau, kad jeigu nuolatinis bus numatomas mandatas, tuomet uh, reiks atlikti reguliarius penki, penkerių metų vertinimus, vertinant e, agentūros vaidmenį. Mano manimu, jau trečiai kartą mes tą darome, agentūra gyvuoja dar netaip jau ir ilgai, ir taip yra dėl to, kad e, technologijos keičiasi labai greitai, turime tai pripažinti, susitaikyti su tuo. Na ir septynių metų mandatas nereiškia, kad jis yra apribojamas tik septyneriems metams. Tiesiog po septynerių metų vėl priimamas sprendimas, ar agentūra toliau turi išlikti ar ne ir kokia jį turėtų būti. Ir štai tai, ta, būtent tą mes ir darome praėjus septyneriems, aštuoneriems metams po agentūros įkūrimo. Ir aš manau, kad tai yra normalu, racionalu ir nemanau, kad septynių metų truk, trukmė, laikotarpis sukuria nesaugumo jausmą agentūros darbuotojams. Šiek tiek nusivyliau, kad kolegė Cevela, kurios intelektiniais sugebėjimais labai <laughs> didžiuojas ir gerbiu, teigia, kad neišgirdo svarių argumentų, kodėl reiktų perkelti agentūrą. Aš manau, kad aš pateikiau labai svarių argumentų, bet turėčiau matyt irgi pasakyti, kodėl, niekad neišgirdau svarių argumentų, kodėl agentūra turėjo būti įsteigiama Heraklione. Tiesiog tai yra galbūt na, parama vietos ekonomikai. Taigi, manau, kad sprendimą surasti tikriausiai įmanoma, įmanoma surasti kokį tai kompromisą. Gal jūs man ir nepritarėte dėl buveinės ir aš nebūtinai pritariu jums. Taigi teks susitarti, surasti kokį tai tarpinį kelią. Taip pat norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė kolega Cukalas. Džiaugiuosi, kad tiek daug graikų pasisakė šiose diskusijose. Jaučiuosi kaip outsideris šiame nedėlėme klube. Cukalas mano, kad neįtikėtina, kad darbuotojams reikia tiek daug keliauti, bet taip yra, nes jie turi susitikti. Ir gal jūs manote, kad mano požiūris į videokonferencijas yra pasenęs, bet manau, kad nesteisingai mane vertinate. Aš manau, kad šiame kontekste asmeniniai kontaktai yra labai svarbus. Na ir akivaizdu, kad tai, ką jie daro dabar, vėlgi pasiskaitykite studijos išvadas, labai daug laiko skiria kelionėms. Ir tai daro įtaką agentūros darbui. Džiaugiuosi, kad pagrindinis argumentas, kad agentūra veiktų efektyviau, veiksmingiau, yra visiems bendras priimtinas, taip pat, kad agentūra daugiau dirbtų interneto saugumo srityje ir tinklų saugumo, saugumo srityje, o ne administracinius uždavinius atliktų. Tiesiog ta administracija yra didžiulis, didžiulis organas, o operatyvinė veikla yra tik tai mažas elementas. Taigi galbūt, na nežinau, ar tiek keisti reiktų administracinę struktūrą, kiek siūlė ponė Tikau, bet kažką reiktų daryti. Taip pat, na, džiaugiuosi. Dėkoju visiems už pasisakymus ir tikiuosi, kad e, kitose diskusijose galėsime aptarti ne tik pakeitimus, bet ir surasti bendrą sutarimą. Ačiū pirmininkė. Kolega Cukalas dar nori pasakyti dėl darbo tvarkos. I find that the distribution of this. Man atrodo, kad jūs ne, nepolygiai skirstot e, kalbėjimo laiką. Jei viena, vienam kolegai galima kalbėti ilgai, ypač kai jis turi labai griežtą nuomonę, o po to mums visiems leidžiama pasisakyti tik tai po dvi minutės. Yra akivaizdu, kad aš negaliu per dvi minutės paaiškinti, kokios yra techninės priežastys, remintis kuriomis buvo nuspręsta įsteigti agentūrą Heraklijonė. Ir todėl aš norėčiau pateikti savo argumentus raštu. Dėkoju už tai, kad atkreipėte dėmesį į šią problemą. Na taip, laiko visuomet trūksta, tačiau nepamirškime, kad pusvalandžių ilgiau diskutavome dėl šios temos, negu kad buvo numatyta. Šešėliniai pranešėjai gavo daugiau laiko pasisakyti, aš manau, kad tai yra geras dalykas. Po to aš jums tikiu dvi minutės. Na, nu, kai kurie kolegos laikėsi to kalbama laiko, kiti kalbėjo ilgiau. Taigi, jei norite, kad jeigu ateityje būtų atimtas, kad nutraukti tie kalbėtojų reikalų ilgiau nei dvi minutės, na tai gal, nežinau, sudėtinga tikrai buvo ir svarbių dalykų išsakyti sirūšinės ir verti diskusijas dėl um, darbo tvarkos, pone Vėlė. Um, Tiesiog norėčiau pranešti kolegoms. Heraklejonas yra labai patraukli turistavimo vieta. Viena patraukliausių pasaulyje. Dėkoju už šį reklaminį interpą, tikrai svarbu. Jūs teisi, bet dabar siūlau perkyti prie kito darbo tvarkės punkto ir E, siūlau spręsti šią problemą, kaip siūlė kolega Cukalas. Ir dabar penktas darbo tvarkės punktas 2007-2013 metų daugiametės finansinės programos peržiūra, siekiant patenkinti papildomus įtar projektų finansavimo projektus. Ir dabar, ponė Sartori, prašyčiau pasakyti klausai, nes ankstesnių diskusijų metu um, jau išvaistame daug laiko. Dėkuoju, ponė pirmininkė e, rūpiučio, atsiprašau, rugsėjo 15 dieną perdaviau pranešimo tekstą vertimui. Taigi dabar kolegos turite tekstą visomis kalbinėmis versijomis. Na, mm, na ir šešėliams pranešėmų kolegai Dėlė Kampas ir Remeki nurodžiau, kad per plenarnę sesiją mm, ketinau surenkti uh, diskusijas tam, kad galėtume pasikeisti nuomonėmis dėl šios temos tiek šiandieną, tiek ir dar kitą sykį. Mes žinome, kad parlamentas parėmė nuo pat pradžių ITER projektą. Na ir kitoje finansinėje perspektyvoje reikėtų manyti atskirą biudžeto eilutę ITER projektų. Na, ITER projektų E, organizacija išanalizavo kaštus, viską sužiūrėjo. Paprašyčiau kolegų tylos e, ir sustabdykite laikrodį, nes tikrai sunku pasisakyti. Galima galbūt pasisakyti tuščioje salėje lengviau negu tokioje pilnoje salėje. Tikrai nelengva dėl triukšmo. Na tikriausiai e, žino, kad kad ITER organizacija jau dar sėki išanalizavo kaštus tam, kad galima būtų įvertinti projekto finansavimo poreikį. Dėl įvairių priežasčių buvo konstatuota, kad e, techniniai dėl techninių aspektų reikės pusant milijardo 200 tūkstančių eurų daugiau. Na ir po to buvo sumažintas biudžetas, nes teko taupyti, pirminis biudžetas buvo 6,6 milijardai eurų ir dabar parlamentas turi pareikšti savo nuomonę dėl finansavimo. Na, parlamentas nesikitvirtino, kad palaiko um, ITER projektą tačiau nuolat būdavo išsakoma abejonių dėl projekto finansavimo. Na ir šiai reikia pasižiūrėti, kaip naujai paskirstyti e, vienas A e, skirsnio lėšas skirtas moksliniams tyrimams ir konkurencingumui. Dabar kalbame apie 2012-2013 metų laikotarpį. Ir komisijos pasiūlymas atitinka tai, ką komisija jau anksčiau buvo siūlysi. Ir iš esmės mes galime palaikyti šį komisijos pasiūlymą. Tačiau mes laik, tikimės tokio pasiūlymo, kuriame būtų atsižvelgti aspektus ir komisija patenkino tos mūsų lūkesčius. Vienu, vė, e, vien, viena vertus skiriama lėšų valdymai ir aplinkos sauginių išteklių, e, išteklių valdymai, o taip pat kita vertus e, septinta mokslinio tyrimų programa iki 2013 metų taip pat turi savo finansavimą ir e, ten buvo numatyta 460 milijonų eurų. Kaip pranešėja, aš turėjau išanalizuoti tikslius skaičius ir turime paieškoti tinkamiausių būdų, kaip finansuoti šį projektą. Mes neturime pakankamai informacijos ir atitinkamai galiojimų. Taigi mes, mano manimu, galime tiesiog išryškinti tuos prioritetus, kurie, kurie turėtų būti finansuojami. Na ir manau, kad biudžeto komitetas atsižvelgs į mūsų siūlymus. Su Na, kaip jau minėjau, mes nesikip teigiame, kad palaikome ITER projektą. Na, ir dabar jau turime ir komisijos pasiūlymą ir tiesiog dar sėki pakartosiu, kad nėra labai tinkama naudoti vienas A išlaidų kategoriją. Todėl turime pasižiūrėti e, į kitas biudžeto eilutes ar išlaidų kategorijas. Na ir sutinku su tuo, kad reikia naudoti mišrius finansinius išteklius, pamtis iš įvairių išlaidų kategorijų. Taigi, e, mano pranešime yra pateikti visi argumentai. Ir mes esame prieš tai, kad būtų šiam projektui e, skirtos lėšos iš septintosios mokslinių tyrimų programos. Na, aš manau, e, nereikim tai lėšų skirtų septintosios mokslinio tyrimo programos finansavimo 2012-2013 metų laikotarpiu. Na, penkta ir šešta E, pastraipos. Čia raginamas komitetas ir organizacija išanalizuoti tikruosius projekto e, poreikius, atlikti finansinio administravimo auditą ir informuoti parlamentą reguliariai apie padarytą pažangą. Ir Viską tikrai dar reikia sutikrinti ir e, reikia išanalizuoti papildomus finansavimo poreikius. Na, mes turime e, išanalizuoti, kokios, kokios naudos duos kaštų, papildomi kaštai. Na, kai dėl papildomų e, teisėkuros e, veiksmų. Tai pavyzdžiui, norėčiau atkreipti dėmesį į 2012 metams numatytą atitinkamą finansavimą Eurotomą, taip pat e, finansinę perspektyvą 14 metams. Ir kaip ten bebūtų, reikalinga atskira biudžeto eilutė įter projektą. Pakeitimus galima teikti iki spalio 18 balsavimas komitete vyks um, lapkričio 10 dieną, o po to viskas bus perduota į plenarnę sesiją. Kolega Correro de Campos. Eh, Dėkuoju poniai Sartori už puikų pranešimą. Nežiūrint to, kad visi esame susipažinę jau kuris laikas su ITER projektu. Vis dėlto reikia pabrėžti, kad e, tai gali būti sprendimas, bandant užtikrinti en, Europinis energetikos šaltinius ir tai turėtų um, e, pridėties vertės, kaip pavyzdžiui aplinkosauginis tvarumas ir tai taip pat turėtų kitų papildomų labai svarbių uh, veiksnių, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai Europos Sąjungai, o kartu galėtume e, stiprinti e, valstybių narių prisidedančių prie šio projekto vykdymo infrastruktūrą. Ros. Mm. Taigi, kai dėl kaštų, taip, kaštai išaugo. Ir todėl dabar reikia pagalvoti, kaip padengti finansavimo poreikį. E, pranešėja e, siūlė ieškoti papildomų galimybių finansuoti šį projektą, numatyti atskirą biudžetą įlūtę šio projekto finansavimui. Sutinkame su e, pranešėja ir tikrai negerai būtų, jeigu šiam projektui finansavimą imtume lėšų iš septintosios mokslinio tyrimų programos finansavimo. Na, pirmiausia, tai reikėtų uh, tiesiog gerinti projekto valdymą ir parlamento informavimą apie padarytą pažangą. Nu, no, o teigiamas yra dalykas yra tai, kad pirminėme komisijos uh, pasiūlyme dėl ITEL uh, finansavimo siūloma atskira biudžeto eilutė. Ačiū. Rivazai. Kolegė Rivazai. Merci, monsieur président. Dėkuoju, panė pirmininkė. Na, aš norėčiau Aš lankiausi Kardaše ir e, aš norėčiau Jums priminti, kad e, Prieš kelias dienas Japonija pasakė, kad mums reikės e, mažiausiai dviejų metų tam, kad jie galėtų pasiekti savo tikslų. Ir yra daugybė problemų, kurios nėra įspręstos. Tai yra ir e, projektavimo e, problemos ir įvairios kitokios problemos. Ir tai, tai yra prioritetinis klausimas. Aš pritariu tam, kas pasakyta, kad būtina skirti yra 1,3 milijardo eurų moksliniams tyrimams. Ir mes turime šias lėšas surasti. Kalbame apie tai, kad projektų išlaidos labai padidėjo ir aš norėčiau paklausti, ar komisija įsipareigoja per du kitus dviejus metus, nes mes kalbame apie 12 ir 13 metus, E, užtikrinti, kad nebūtų, e, kad išlaidos toliau nedidėtų, ne, nes e, panašu, kad vis, viskas ne, auga neregėtų mastų. Iš pradžių tai buvo kalbėta apie 7 milijardus, dabar jau kalbama apie 15. Ir visą tai atsižvelgiant dar į tai, kad yra kad viskas vyksta neiškumo aplinkorių. Taigi komisija turėtų iš tikrųjų prisimti nemažai e, įsipareigojimų. remek jelentésért, és természetesen sok dolog felmerül, ami kétség. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aišku, yra daugybė klausimų dėl to, kaip elgtis toliau. Situacija gan sudėtinga. Todėl tiesiog norėčiau pridurti štai ką. Daugelis Europos parlamente nori visiems laikams palaidoti ITER projektą, bet tikrai mes nesame vieni iš tų. Dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, čia kalba eina apie ekonominius interesus. Labai svarbu, kad per ateinančius metus būtų užtikrintas energijos tiekimas, taip pat nepamirškime ir klimato kaitos. Na ir ITER projektas šio požiūrio yra svarbus, jis yra ilgalaikis ir žvelgime ilgalaikę perspektyvą, galvokime ne vien tik apie save, bet ir apie savo vaikus ir anūkus. Ir svarbu, kad turėtume e, pakankamų žalių atsinaujinančios energijos šaltinių. Taigi nenuleiskime rankų, dirbtume toliau šioje srityje. Ir e, Na ir turime milžiniškų tiesinių, techninių pasiekimų. Lankėmės Kadarašę, matėme, kokios ten galimybės. Taigi, būkime lyderiais ir nepraraskime šio lyderio vaidmens. Aišku, tai susiję ir su moksliniais tyrimais. Tai vienas iš pagrindinių mokslinių tyrimų sričių. Ir čia reikėtų pažiūrėti ir tokius uh, aspektus, kaip pavyzdžiui, brandalinė energija ir jos nauda. Na, tai yra politinio prestižo klausimas. Labai džiugu, kad Prancūzija yra nusiteikusi labai ryštingai ir Europos Sąjunga turėtų lygiuotis į Prancūziją ir jos ryštą. Galima, aišku, daryti nuorodas į Kiniją ir Rusiją, nes manau, kad e, jeigu mes neišsiveršime į priekį, tai mūsų aplenks Kinija ir Rusija. Tai nebūtų gerai. Na, iš išlaidų kategorijos, išlaidų kategorijoje 1A 12-13 metams mes negalime daryti pakeitimų. Tačiau dabartinis finansavimas iki 13 metų ITER projektui netitinka um, poreikių ir todėl aš manau, kad reikia iš nepanaudotų lėšų finansuoti ITER. Uh, Ačiū pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kiek svarbus yra ITER projektas. Uh, Taip pat privalome įgyventi savo prievolės iki kito tarybos e, posėdžio. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad yra daug neiškumo dėl JET projekto. Tai yra labai svarbus e, sintezės e, įrenginys ir reikia šią problemą irgi išspręsti. Aš pritariu pranešėjos pasiūlymams, maržų panaudojimas ir biudžeto lėšų neperskirstimas septintąją pagrindų programai. Taigi 12-13 metais finansavimas būtų mažesnis, tačiau mes numatome, kad tam tikras užduotis būtų galima atidėti dėl problemų Japonijoje. Ir tokiu būdu projektas nepateks į pavojų. Taigi toks būtų subalansuotas pasiūlymas, sprendimas, man vis, jis visiškai primtinas. Taigi dėkoju pranešiai. Ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už gerai subalansuotą tekstą. Aš vėl išgirdau pastabų dėl, dėl rizikos, dėl pavojaus. Norėčiau pasakyti, kad šiandieną gyvename, na, teikti, kad gyvename visuomenėje be, riziko, be rizikos nebūtų taip įmanoma pasakyti. Apskaitai, kalbant apie branduolinę energetiką. Na, kita vertus, mokslinė prasme, uh, pasitelkiant įvairią patirtį e, Japonijos, Kinijos, Junktinių Amerikos valstijų, matome, kad Europos Sąjungoje irgi, kalbant apie energetikos ateitį, neturime pamiršti brandolinės energetikos, jeigu nenorime, kad klimatas atšiltų dviem laipsniais. Taip pat, ponė pirmininkė, norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tos sunkumus, su kuriais susidarėme finansuodami šį svarbų projektą. Už e, finansinių perspektyvų ribų. Čia kalba eina ne vien tik tai apie ITER, bet ir apie Galilėjo projektą, kitus stambius projektus. Taigi labai svarbu sukurti kažkokį tai investicijų e, fondą, kažkokį investicijų skirsnį, kur, iš kurio būtų galima gauti lėšų tokiems projektams finansuoti. Taip pat turime išsaugoti tą lankstumą ir jeigu atsitinka kažkokiu tai problemu ir negalime skirti tų lėšų, tuomet galime e, gauti lėšų iš to investicinio skirsnio ir paremti tokius e, stambius projektus. Na ir aš visiškai pritariu pranešėjai poniai Sartori. Uh, Aš manau, kad orientyras yra teisingas. Ir dar viena pastaba, ponė pirmininkė. Norėčiau Europos komisijai pasakyti, kad ITER, ITER e, projekte ir apskritai kalbant apie Euratomą reiktų e, daugiau apjungti tuos dalykus ir daugiau matomumo Kolegos, mes atsiliekame pusvalandžio, tačiau turime aptarti visus tuos klausimus, kurių yra daug darbo atvarkė, nes vienas posėdis <clears throat> nevyko prieš dvi savaitės. Dabar vėl matau, kad yra, noriu pasisakyti keturi kolegos, prašyčiau kalbėti glaustai, ponė Hercog. Dėkuoju, pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, pasistengsiu bent jau. Aš manau, kad mes turime iš principo apsispręsti. Uh, ir pasakyti, kad ES pasisako už stambius infrastruktūros projektus. Taigi turime apsispręsti, ar mums tinka e, garaže pagaminti projektai, ar mums reikia tikrai stambių projektų. Tai yra tolu, labai aktualu, kai kalbame apie ITER. Ir sveikinu pranešėją. Mes, Europos parlamentas, e, neturime pakankamai manevro laisvės e, kai sprendžiamas yra jo likimas. E, Ir taryba nusprendė, kad ji pati spręs viską. Kaip mes galime šį klausimą svarstyti, kai liko tik tai šimtas dienų iki e, to laiko, kai turėsime mokėti atlyginimus e, tiems, kas įgyvendina JET projektą. Yra visiškai nepriimtina, kad mes turime tik tai šimtą dienų. Uh, taip mes sukūrėme e, tik daugiau neiškumo. Turėtume taip pat e, kalbėti ir apie apskritai branduolinės energetikos e, ateitį. Ir neprimtinai, kad tiek mažai laiko tam yra skiriama. Pagal septintąją mokslinio tyrimų bendrąją programą mes negalime rasti lėšų, bet mes visi sutarėme, kad ITER projektas paveiks e, e, mokslinio tyrimų septintąją programą, kadangi ITER e, iš tikrųjų yra labai svarbus mokslinio darbo ramstis. Ir jeigu mes mažinsime lėš, lėšas įter, tai tai atsilieps ir septintai bendrai programai. Dėkuoju, pirmiausia noriu padėkoti poniai pranešėjai visiškai pritariu tam, ką jis sakė. Antra, kolegos jau minėjo, jog nepaprastai svarbu, jog ES e, išliktų lyderė šią srityje, todėl turi vykti šis projektas ir tokiu būdu galėsime parodyti, kad mes sugebame įvykdyti tokio platus masto projektus kaip ITER. Na ir nuomonėje ketvirtame punkte taip pat pasakyta, jog e, turime finansuoti ITER iš nepanaudotų biudžeto lėšų ir nekeisti septintosios mokslinio tyrimų programos numatyto finansavimo. Dėkuoju, ponia Hol. I... Ačiū. Džiugiuosi, kad yra parengta ši nuomonė ir aš norėčiau pritarti panernešėjai, ypač dviem aspektais. Tai, kad ITER išlaidos didėja, mus labai labai neramina. Ir aš pritariu kitiems kolegoms, kurie sakė, kad mes negalime finansuoti šių išlaidų didėjimo iš septintosios bendrosios mokslinio tyrimų programos. Aš manau, kad mes turėtume galvoti strategiškai apie tai, kaip galima būtų mažinti išlaidas. Ir priturė tam, ką pasakė ponia Gavalio ir ponia Hercog, apie tai, kad reikėtų pasinaudoti JET projektų. Jei mes galėtume JET projektui atlikti parengiamąjį darbą, bandomąjį darbą ir dabar tai padarytume, tai būtų strateginis sprendimas, kuris leistų mums ateityje sumažinti ITER projekto uh, išlaidas. Ir mes negalime pamiršti, kad JET projektas yra labai svarbus ir negalime, negalime jo išlikimų ir visiškai neprimtina, kad uh, jį gyveninti žmonės net nežino, ar jie turės darbą kitais metais. Uh, Jau buvo minėta, kad brandolių sintezės technologija yra labai įdomi. Tačiau e, šis projektas neturi nieko bendro su klimato e, atšilimo ribojimu e, iki dviejų laipsnių. Taigi turime suprasti, kad tiesiog ITER projektas yra ilgalaikis strateginis projektas. Dėkuoju. Pane Eilert. Ponas Eilert. Dvi nuorodas iš mano pusės norėčiau dabar perspėti, kad nereikėtų keisti dabar uh, ITER finansavimo uh, modelio. Taip, modelis pagristas, tačiau be rezervo. Na, galbūt dabar dėl biudžeto poreikio reikėtų taupyti ir ties dėl projekto, bet tai būtų nerimta. Taigi mums reik, reikia iškoti kompromisu, bet tas kompromisas neturėtų būti toks, kad, jeigu, kad dabar reikia sumažinti interfinansavimą. Ne, reikia tokio paties e, finansavimo, koks buvo numatytas tam, kad projektą galima būtų įvykdyti, kad viskas būtų realistiška. O tai, ką parlamentas buvo sakęs dėl septintosios mokslinio tyrimų programos finansavimo, tai Tai tokių projektų neįmanoma finansuoti iš septintosios mokslinio tyrimų programos. Taryba ir komisija mums pasipriešino ir sakė, kad kažkaip jau čia pavyks rasti tų lėšų. Praeitais metais jau sutikome dėl kompromiso dėl šios temos, bet dėl liberalų um, pozicijos kompromisas žlugo, panas Ferhofštatas padarė ITER projektą įkaitų. Taigi šiais metais tikrai turime pasiekti, e, kad būtų užtikrintas finansavimas, bet juk mes kalba, turime galvoti ne vien tik apie ITER, galvokime ir apie Galilėją, ir apie kitus projektus. Ir turime didelių projektų, kurių negalime finansuoti mm, pagal išlaidų kategorijos numatytas mokslinio tyrimų programai. Ne, reikalingos atskiros biudžeto eilutės šių projektų finansavimui, nes kasmet susidursime visų tą pačią problemą. Pirmininkas, dėkoju. Dabar žodis komisijai, prašysiu atsakyti trumpai, apsiribuojant užduotais klausimais. Ačiū. Uh, thanks, uh, uh, the... Dėkoju nuomonės referentai už labai subalansuotą uh, nuomonės tekstą. Komisija mano, jog būtina yra susitarti dėl papildomo finansavimo kuo skubiau. Kuo skubiau reiškia skubiai, kadangi mes turime susitarti tam, kad galėtume džet projektui, e, projektą gyventi žmonėms sumokėti atlyginimus. Lapkričio pabaigoje vyks įter tarybos susitikimas ir, ir jei mes neturėsime sustarimo, tuomet komisijos pozicija šiuose darybose bus labai, labai uh, silpna ir mus vertins kaip labai nepatikimus partnerius. Tai yra labai svarbu. Todėl mes džiaugiamės tuo, kad e, spalio 19 dieną e, vyks trilogų susitikimas. Ir tiek tarptautinių įter lygmenių ir Europos lygmenių reikia susitarti. Kaip ir nurodyta, yra e, brandolių sintezės pažang, technologijų pažangos ataskaitoje yra nurodyta. Pastaruoju metu buvo padaryta nemažai uh, pažangos tiek e, bandant naujos technologijas, tiek gernant e, projektų administracinę pusę. Ir e, mes galime jums pasiūlyti, kad jūs susipažintumėt su šią informaciją. Atsižvelgiant į tai, kas įvyko Japonijoje, galima teikti, jog nėra tiesioginio ryšio tarp e, žemės drebėjimo Japonijoje ir Euratomo e, indėlio į mūsų naujas technologijas. Todėl mes manome, kad projektą reikia be abejo tęsti, reikia surasti jam reikiamą finansavimą. Tiek. Um Dėkoju, atsiprašau už tai, kad noriu taip sparčiai žengti į priekį. E, Pranešė minėjo, kad pakeitimus galima teikti spalio 18 nuo 12 valandos ir parašyčiau, jeigu turite pakeitimų, laikyti šios datos. Perkime prie kito darbo tvarkės punkto, tačiau prieš tai dar norėčiau informuoti apie štai ką. Tiesiog, kad visi žinotumėte, mūsų posėdžio metu e, m, frakcijos darbuotojai. E, E, komiteto darbuotojai raštu pateikė kritiką dėl to, kad nepakeičiau darbo atvarkės oficialiai. Bet posėdžio pradžioje e, paklausiau, ar norite, kad būtų keičiama darbo atvarkė. Niekas nepagėdavo nieko, buvo patvirtinta darbo atvarkė, parlamentinė demokratinė tvarka. Tai prastinė tvarka. Ge, atsiprašau, galbūt ne visi buvote laiku ir apie tai nesužinojote, bet aš tikrai e, e, viską padariau teisingai ir man nusibodo burbėjimas dėl darbo atverkės ir darbo atverkės tvarkos keitimo. Sudėtinga keisti darbo atverkę taip, kad būtų atsižvelgta į visų pageidamus. Su visais elgiamasi vienodai ir su didelėmis ir su mažomis frakcijomis. Jeigu kokia nors frakcija kažkuo nepatenkinta, tai prašau pateikti viską raštu, bet kai čia burbama patiliukais man labai nepatinka. Dėkoju už tai, kad mane išklausėte, o dabar šeštas darbo tvarkės punktas, tvirtesnis bendradarbiavimas, kuriant bendrą patentinę apsaugą. Dėkoju. Tikrai. Na, galiu pats už save pastovėti. O dabar žodis Mestaros, pranešėjas, prašau pasakyti vienam. Čia, ponė pirmininkė, norėčiau šeštai ir septintąjį punktus apjungti, ponė pirmininkė, jeigu jūs e, neprieštaraujate. Mano pasiūlymas yra. Mano pasiūlymas yra apie du tuos darbo tvarkės punktus kalbėti tuo pačiu metu, apjungti juos, jeigu jūs neprieštaraujate, kad sutaupytumėme laiko tiesiog. Ačiū. Dabar dėl bendros patentų apsaugos sutinku su ekspertais ir kolegomis, kurie teigia, kad susidurėme su istoriniu momentu. Nuo 2000 metų ES nesėkmingai bandė patvirtinti bendrą patentų sistemą. Ir dabar aptarėme pateiktą pasiūlymą. Europos parlamentas aktyviai rėmė tikrojo europinio patento įkūrimą ir sveikina komisijos pasiūlymą, kuriame yra pateiktas gerai subalansuotas darbinis pasiūlymas. Dabar žvelgiant į tai, kokie buvo žengti administraciniai žingsniai. Dėl sunkumų bandant susitarti taryboje dėl, kalbinių, tvark, dėl kalbinės tvarkos, dėja, sprendimas dėl to nebuvo pasiektas. 12 valstybių narių paprašė, kad komisija pateiktų pasiūlymą dėl to, kad būtų leidžiamas sustiprintas bendradarbiavimas bendros patentų apsaugos srityje. Balandžio 13 dieną komisija pateikė dviejų teisėkros pasiūlymų paketą, pagal kurį bet kokia įmonė ar pavienis asmuo galėtų apsaugoti savo išradimus per bendrą europinį patentą, kuris galiotų dėje ne visose 27, bet 25 valstybėse narėse. Po praėjus dešimtmečiams politinių diskusijų, galiausiai valstybės narės, išskyrus Italiją ir Ispaniją, pasiekė bendros pozicijos, būtent kad vidaus rinkos užbaigimui bendra Europos patentų apsauga yra būtina. Bendras patentas bendrai egzistuotų su nacionaliniais patentais, kuriuos išduoda nacionalinės valstybių narių patentų tarnybos, na, o Europos patentas būtų išduodamas pagal Europos patentų konvenciją dalyvaujančios valstybės narės ir Europos institucijos nori sukurti bendrą teisinį pagrindą bendrai patentų sistemai tam, kad būtų skatinamos inovacijos Europoje. Tikrai bendros patentų sistemos sukūrimas pirmiausia leistų supaprastinti dabartinę sistemą. Tai leistų vartotojams išvengti administracinių naštų ir būtų sumažinami kaštai Europoje net 80 procentų. Aš tikrai manau, kad pasiektas susitarimas bent jau likščioliai turėtų būti gyvendinamas nedelsint. Na, aišku, galima šiek tiek įpakoreguoti tą pasiūlymą, kad jis būtų dar, tobul, dar geresnis. Mūsų komitetas turi atsižvelgti į sunkumus, su kuriais susiduria pramonės įmonės ir pirmiausia problemomis, su kuriomis susiduria smulkios ir vidutinės įmonės, kuomet jos e, kreipiasi dėl patento arba prašo, kad būtų apginamos patento suteikiamos teisės. Labai daug e, rinkos veikėjų turi susidurti su administracinėmis biurokratinėmis problemomis. Atnaujinimo mokesčiai, mokesčių paskirstimas tarp valstybių narių turi vykti subalansuotai ir sąžiningai. Ir dabar tai yra svarstoma. Šiandieną bendrai validavimas Europos patentui kainuoja apie 22 tūkstančius, iki 26 tūkstančių faktiškai eurų. ES patento sukūrimas leistų tuos kaštus sumažinti iki 680 eurų vienam patentui ir būtų sukūriamos palankesnės sąlygos investicijoms į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Galiausiai turiu pasakyti, kad Europos parlamentas kaip teisėkros institucija turėtų būti tinkamai informuojamas apie įvairius aspektus, komisijos prievalių aspektus susijusius su šiuo reglamentu. Na, dabar norėčiau pakalbėti apie septintąjį punktą - patentų ginčius. Ginčių dėl patentų nagrinėjimo jurisdikcijos sistemą. Norint sustiprinti teisinį aiškumą patentų apsaugos srityje, bendros bendros patentų ginčių nagrinėjimo tvarkos sukūrimas tikrai suvaidintų labai svarbu vaidmenį esu nuomonės referentas pono Lenė pranešimui dėl vieningos e, jurisdikcijos. Aš norėčiau čia irgi išiškinti keletą elementų susijusių su patentų teismu, kuris galėtų leisti užtikrinti, kad e, nagrinėjami klausimai vyktų, na, na, nagrinėjami klausimai vyktų atitinkamai ir būtų nedinamos sąnaudos. Taigi, sveikiname šį susitarimą. Tokiu būdu šalis galėtų pritaikyti teisės, uh, atitinkamoje valstybėje narėje, nevilkinant proceso. Dar labai svarbus dalykas yra užtikrinti, kad e, teismų sprendimai būtų aukščiausios kokybės, bet tam e, reikalinga, kad e, teisėjai gautų tinkamas kvalifikacijas ir būtų nuolatos mokomi. Taip pat reikalinga reikalingos preferencinės sąlygos smulkioms vidutinėms įmonėms ir jaunoms novatoriškoms įmonėms, kurioms būtų taikoma diferencijuota kaštų ir procedūrų struktūra. Turime raginti dalyvaujančias valstybės narės ratifikuoti susitarimą, nedėlisant. Dėkoju. Dėkoju ir dabar suteiksiu žodį kolegai Girek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas ponios ir ponai, kolegos, nesu taip optimistiškai nusiteikęs kaip kolega Mesaros. Mm, reglamente nenumatytas e, vieningas patentas, apie kurį čia kalbame, turėsime dar palaukti, aišku, tai yra bloga žinia mūsų e, ekonomikoms. Tai turėtų būti novatoriškas patentas. Patentas turėtų būti novatoriškas ir savo forma. Pavyzdžiui, Kai kurie patentai informacijos rytie, pavyzdžiui, reiškia, kad dokumentai vien siekia 600 puslapių, pagalvokime, kiek tai kainuoja jau vien vertimas, tai yra iš tikrųjų didelį kaštai. Taigi turime pasirūpinti, kad patento išdavimas būtų paprastesnis, kainuotų mažiau, užtruktų trumpiau. Ir čia reikėtų būti ryštingiams, drąsiam žengti didesnį žingsnį į priekį, nes tai, kas čia siūloma, yra pernelik menko užmojo, tai tikrai nepadės per gerokai sutaupyti kaštų ir laiko. Ir jeigu pažiūrėsime šį pasiūlymą, tai pastebėsime, kad patento kaštai vis tiek e, bus labai aukšti, gerokai aukštesni negu JAV arba Japonijoje. Ir todėl smulkioms ir vidinėms įmonėms beveik neįmanoma registruoti patento. Todėl šios įmonės patiria um, konkurencijos, e, konkurencinę žalą ir, pavyzdžiui, registruoja savo patentus galbūt kitur, netgi Kinijoje. Turime harmonizuoti ir patentų kritika, e, atsiprašau, registravimo kriterijus, nes jeigu norime vieningo europinio patento, tai šis turi remtis vienodais kriterijais. Taigi dabartinis pasiūlymas nėra pakankamai geras, jis yra silpnas, jis neduos apčiuopiamas naudos mūsų ekonomikai ir nepadidins mūsų ekonomikos konkurencingumo. Persiu prie antrojo pasiūlymo dėl atitinkamos teisminės sistemos patentų srityje. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra pakankamai subrandintas. Man atrodo, čia dabar diskutuojame dėl to, dėl ko dar toli gražu nesu, nėra sutarimo. Tai yra beprasmiška e, teisinė kalba, teisinės nuostatos, ar tai, būtų, ar tai būtų Vokietijos, ar Anglijos, ar kažkokia kita teisė, yra sudėtinga. Jeigu kažko nesuprantame, tai per nelik ankstyva apie tai diskutuoti. Ir didelė našta čia gulant valstybė narių pečių. E, pavyzdžiui, patentų tarnyboje atlyginimai yra dideli iki 10 tūkstančių eurų per mėnesį ir e, tikrai viskas brangu. Dėkuoju ir dabar ponas Skinės. Dėkuoju. To, co říkal můj předřečník, e, pan kolega Gerė. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš šiuos pranešimus vertinu kaip pastangas pasiekti geresnių rezultatų. Labai vertinu pono Mešaros pastangas pasiekti rezultatų šioje srityje. Tai tikrai ne paskutinis įkis, kai kalbame apie šios klausimus. Šis procesas užtruks tikrai labai ilgai, tol, kol sukursime europinį patentą, kuris atitinka mūsų lūkesčius, kuris iš tikrųjų būtų apsaugotas viso Europos Sąjungoje. Tema, apie kurią kalbame, yra labai sudėtinga. Ir pats procesas yra sudėtingas, užtruks ilgai. Pranešėjas tarsi žengia uh, svarbu žingsnį į priekį. Ir dabar norėčiau pasidalinti klausimu ar trumpa pastaba. Na, aš suprantu, kad pona, ponai Mesaros rūpi apsaugoti smulkės ir vidinės įmonės. Iš tikrųjų, turėtų mažiau kainuoti šioms įmonėms įregistruoti patentus. Nes tiesiog lėšų apskritai šiems įmonėms trūksta, trūksta ir e, personalo, bet nesu toks jau tikras, kad e, galima teikti, jog patentai mažoms ir nes įmonėms kainuos mažiau. Na, juk žinome, kad e, įvertinant mažas ir nes įmonės, bandoma sudaryti joms palankesnės sąlygas, bet neretai sudėtinga nustatyti, ar kalba eina apie mažą ar didelę įmonę. Ir Europos patentų tarnyba visuomet bandys rasti kažkokį tarpinį kelią. Na, džiugu, kad ponas Mešaros mini mažas ir vidinės įmonės, Bet galbūt e, galima būtų surasti kitų būdų, kaip padėti šioms įmonėms. Na, nebejoju, kad tai nėra paskutinis šiai temai skirtas pranešimas. Nebejoju, kad nuomonių pranešimų skirtų šiam klausimui bus dar daug iki to meto, kai iš tikrųjų bus užtikrinta pilna intelektinės nusavybės apsauga Europos Sąjungai. Dar sėki pasikartosiu, kad e, džiaugiuosi, kad ponas Mesaras e, žengia dar vieną žingsnį link šio sudėtingo tikslo patento apsaugos Europos Sąjungoje ir nebejoju, kad diskusijos dėl šio klausimo tęsis ir ateityje dar turėsime galimybių paieškoti tinkamiausio būdo tinkamai patentų apsaugą Europos Sąjungą. Kolega Rūda ir tikrai prašyčiau apsiriboti dviemis minutėmis. Give herr Giri ret i meget af det, han siger, men vi skal bare passe på, at vi ikke gør det. Dėkuoju, ponas Gerikas kalbėjo teisingai. Tačiau aš manau, kad. E, atsiprašau, ponė pirmininkė. Atsiprašau, pradedu iš naujo. Aš pritariu tam, ką pasakė ponas Gerikas. Uh, Tačiau manau, kad siekti tobulybės, ko gero, nėra įmanoma. Mes laukiame šio proceso pabaigos jau daugybę metų ir mes negalime sakyti, kad mes negalime tęsti šio projekto dėl to, kad jis nėra visiškai tobulas. Aš manau, kad yra labai svarbu paremti uh, pranešėją. Kadangi aš manau, kad mes turime suvokti bendrą kontekstą. Ties šio klausimo dirbama jau daugybę metų. Ir galbūt ši sistema nėra tobula ir gal tai yra tik tai proceso vienos sistemos link pradžia, bet aš manau, kad mes turime žengti svarbų žingsnį. Ponas Balšytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, jau kaip buvo minėta, senai lauktas yra pasiūlymas iš Europos komisijos ir jau dešimt metų mes mėginame kažkaip sukurti bendrąją patentų sistemą ir mums nesiseka. Tikrai aš pritariu prieš tai kalbėjusiam pavaduotojui, kad matomai reikalinga ir politinė valia, kad šitą procesą e, toblintume metai iš metų. Neįmanoma yra sukurti idealiai veikiančios sistemos, tačiau pradėti kurti ją yra būtina. Tikrai yra tekę dalyvauti užsienio delegacijose įvairiuose užsienio valstybėse ir vienas iš pagrindinių reikalavimų susitinkant su prekyburum atstovais, susitinkant su verslo atstovais, tai yra intelektinės nusavybės klausimas sprendimas ES mastu ir atitinkamų sprendimų dėl patento apsaugos. Ir aš manau, kad šitas pasiūlymas yra iš tikrųjų e, labai savalaikis. Man tikrai yra nesuprantama, kada mes iš ES biudžeto skiriam šimtus, o galbūt ir milijardus litų įvairios, įvairių mokslinių tyrimų programų vystimui ir kai kurios ES valstybės atsisako šiandieną dar dalyvauti to bendro patento sukūrime. Todėl tikrai sveikinu šitą pasiūlymą ir tikrai noriu įsitikėti, kad mūsų komitetas taip pat turės pakankamai politinės valios šitą klausimą pastoviai judinti ir jį tobulinti. Ačiū labai. Kolega Vidal Quadras. Kolega Vidal Quadras. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, tiesą sakant, ši konkurencingumo priemonė tikrai būtina, labai reikalinga Europos Sąjungai. Bendras, bendrijos patentas suteiktų mums įvairių privalumų. Pavyzdžiui, konkurencingumo požiūrių. Ir tokiu būdu Europos įmonės, kurios nori apsaugoti savo gaminės, savo išradimus, savo uh, intelektinę nusavybę Europos Sąjungoje O taip pat e, tos įmonės, kurios ateina Europos Sąjungą, kurios taip pat nori Europos Sąjungoje, mūsų teritorijoje turėti tokią pačią savo intelektinės nusavybės apsaugą, taip pat turės naudos. Ir ši priemonė yra būtina. Kiekvienas sėki, kai kalbama apie tai, kad reikia pagerinti Europos ekonomikos konkurencingumą, be kita ko, be kitų klausimų visuomet paminima būtinybė turėti bendrą europinį suderintą patentą. Todėl ne vienas nesuabejos dėl šio dalyko ir e, visi sutinkame dėl to, kad iš tikrųjų reikia siekti šio visų, ben, visų šio bendro tikslo ir priderinti jį prie tikrovės. Taip, Europoje daug turime kalbų, o taip pat skiriasi ir patentų registravimo procedūras valstybėse narėse. Nes, pažiūrėjau, šalyse, vienose šalyse yra daug patentų registruojama, kitose mažai ir atitinkamai skiriasi ir procedūros. Taigi sudėtinga pasiekti pažangos šioje srityje, sudėtinga vykdyti šį projektą. Na ir Ir tarsi čia vienas iš beviltiškų bandymų būtų perėti prie sustiprintą bendradarbiavimo procedūros šią srityje. Na, e, tai sutartyse įtvirtinta, kad vienbalsiai reikia spręsti kalbinius klausimus. Na, taip pat ir teisingumo teismas yra tarščio savo žodį. Todėl manau, kad jeigu norime žengti į priekį, pasirinkdami šį kelią, tai yra sustiprintą bendradarbiavimo procedūrą, mm, kaip aš vieną valstybę kreipėsi dėl aiškinimo į teisingumo teismą, tai ta sustiprinta bendradarbiavimo procedūra šis rytį yra netinkama priemonė. Manau, kad reikėtų pasitelkti fantaziją ir paieškoti kažkokios kitos alternatyvos, kuri būtų primtina visiems. Aš sauliaisiu pasiūlyti visą iš savo pusės, asmeniškai pasiūlyti štai ką. Na, šiuo metu pagal sustiprintą bendradarbiavimo procedūrą siūloma apsiriboti trimis kalbomis. Ir galbūt tai galima būtų žiūrėti kaip laikiną dalyką, kaip išbandomąjį laikotarpį, jeigu vis dėlto sutars, pavyzdžiui, nustatyti kažkokį visiems primtinį laikotarpį ir, pavyzdžiui, pasakyti kažkokiam laikotarpį vien tik anglų kalba galėtų būti uh, patentų registravimo kalba. Ir tikriausiai visi sutinkame dėl to, kad trijų kalbų režimas būtų pereinamasis laikotarpis, kuris būtų nustatytas kažkokiam tai laikui ir po to būtų perinama prie vienos kalbos režimo, pažiūrėjau, anglų. Ir visi tokiu būdu būtume lygus tarsi. Ir manau, kad tai būtų tam tikras kompromisas, kuris leistų išeiti iš aklavietės. Jeigu Ispanija, Italija, kitos šalis nesutiks su trišaliu režimu ir kreipsis į teisingumo teismą dėl to, tam, kad būtų išaldytas e, šis projektas, o kitos šalis vis dėlto sutiks su trišaliu režimu, tai tikrai nebus produktyvu. Todėl siūlau štai tą mano metodą, pasirinkti trišalį, re, trijų kalbų režimą kaip pereinamai laikotarpį, o jau po to, per, po nustatytą laikotarpį, bus pereinama vien prie anglų kalbos. Pane Kavajo. Uh, uh... Ačiū, pirmininkė. Sveikiname šį reglamentą Suprantame, kad Europos patentas yra labai svarbu Europos pramoniai, Portugalija prisijungia prie sustiprinto bendradarbiavimo, tačiau mes norėtumėme, kad kalbinė sistema būtų tik tai anglų kalba. Ir pritarėme galbūt tai laikinajai sistemai, po to perinant prie anglų kalbos, tokiu būdu visi turėtumėme bendras sąlygas, išskyrus galbūt Junktinę karalystę, bet taip jau dažniausiai būna. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsisakysiu galimybės pasisakyti, kadangi ankstesnė Ankstesniai kalbėtojai pasakė tai, ką norėjau pasakyti, taigi tik tai pridursiu, kad pritariu ankstesniems kalbėtojams. Dėkuoju. Ir gal dabar jau galime baigti diskusijas dėl šių darbo tvarkės punktų. Žvelgiu salę, kad dar kas nors norėtų jų dėl šių darbo tvarkės punktų pasakyti, ponė Mestaros. Na, tiesiog norėčiau padėkoti. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pastabas, kritinės pastabas. Aš tyčia ne, nepradėjau kalbėti apie kalbas, nes tai yra lingvistiniai klausimai labai jautrus ir žinau, kad būtent daug dėrybų žlugo dėl to, kad nebuvo susitara, susitarta dėl lingvistinio režimo. Tačiau pritariu, kad viena kalba turėtų būti pasirenkama ateityje, bet kaip pasiekti susitarimo dėl to, e, kažin ar realistiškai tai bus įmanoma. Norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad galutinis pakeitimų pateikimo terminas nuomonė yra spalio 11 diena. Taigi laukiu jūsų siūlymų. Ačiū. Dėkuoju, kągi baigėme diskusijas dėl šio darbo atvarkės punktų. Aštuntas punktas Europos parlamento rezoliucija dėl klimatos konferencijos Durbane. Taigi, e, šešėlinį pranešėją ir pranešėjas e, bendravo raštu ir tokiu būdu bandė pasiekti konsensusą tiesiog dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Romana Čišliai, bet jos dabar kaip tik nėra salėje. Bet galbūt pradėkime nuo šešėlinių pranešėjų. Kągi, ponas Šimanskis pirmiausia paprašė žodžio, minutėlę grįžo, atrodo, salė pranešėja. Romanai, jeigu norite pradėti, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip sėkis kalbėjome apie klausimus susijusius su klimato kaita. Kalbėsiu sloveniškai. Toliau kalbėsiu slovenų kalba ir šiais metais parlamentas rengs rezoliuciją, kurioje bus išdėstyta parlamento nuomonė dėl dėrybų dėl klimato kaitos Durbane mūsų kaip komiteto įgaliojimai yra tokie patys šiais metais kaip ir pernais. Mes parengėme komiteto nuomonę. Na, patai, pateikti ir pakeitimų ir tikiuosi, kad Envi komitetas sutiks mūsų nuomonę. Labai svarbu, kad visos politinės uh, frakcijos palaikė mūsų darbo rezultatą. Dėkoju šešėlėmis pranešėjams už bendradarbiavimą ir aš manau, kad pasiektas rezultatas yra išties geras. Mes aišku laikėmės mūsų komiteto įgaliojimų ir apsiribojame vien tik tais tarptautinėmis dėrybomis. Savo nuomonę nelieptėme vidinės ES politikos, kuri neturi įtakos tarptautinėms dėryboms. Siūlome du naujus skyrius Envi komitetui. Pirmiausia, tai skyrius dėl pramonės ir tvaraus ūkininkavimo, o antras skyrius dėl technologijų ir mokslinio tyrimų. Taip pat siūloma, kiek pildyti tą uh, rezoliucijos vietą, kur kalbama apie veiksmingą energijos panaudojimą. Uh, turėtume žiūrėti klimato kaitą ne vien tik tais kaip į grėsmę, bet ir kaip į šansą. Turėtume pasižiūrėti, ką daro ir trečiosios šalis, nes jeigu mes savo e, ruoštų laikysime priemonės klimato apsaugos rytyje vien tik tais ES kompetencija, tai traptautiniu lygiu nieko gero nepasieksime ir tai vėlgi neigiamai atsilieps ES. Taigi manau, kad reikia priemonių tarptautinių lygių. Esame susirūpinę dėl CO2 nutekėjimo. E, taip pat atsižvelgime į Kinijos ir JAV vaidinčioje srityje. Tai to, todėl surime pasirinkti sektorinį požiūrį. Panašiai kaip tai buvo suformuoluota ir tekste dėl um, tvarkarašio 2020. Turime nepamiršti ir rinkos mechanizmų. Valstybės turėtų turėti galimybę kurti e, tokius rinkos mechanizmus, kurie leistų mažinti e, emisijas. Ir tai reikia sieti su traptautiniais įsipareigojimais. Mes pasirinkome e, taršos <clears throat> apivartiniais. E, apivartinių taršos leidimų sistemą. Ir be kita ko, turime užtikrinti ir intelektinės nusavybės apsaugą. Na, žinoma, kad kad Kankūne buvo patvirtintas technologijų mechanizmas ir norėtųsi, kad šis būtų kiek įmanoma greičiau įdėktas, o tarptautiniu lygiu reikėtų užtikrinti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologijas, nes būtent technologijos yra atsakas į klimato kaitos problemą. Ir labai svarbus šiame kontekste yra technologijų ir žinių perdavimas ir atitinkamos e, investicijos. Dar turit pastabų dėl procedūrų. Pirmiausia, norėčiau atkreipti į įtre komiteto vaidmenį tvirtinant rezoliuciją prieš gruodžio mėnesį plenarinę sesiją už šią rezoliuciją yra kompetitingas, atsakingas Envi komitetas. Mes tiesiog teikiame papildymų ir šiuo požiūriu mūsų vaidmuo nėra um, toks pat kaip Envi komiteto. Aš manau, kad mes turime vaidinti lygiai tokį patį vaidmenį, nes kai kalbame apie energetiką, mokslinius tyrimus, technologijas, tai uh, šie aspektai yra nemažiau svarbus klimato apsaugos kontekste, kaip ir aplinkosauginiai kontek kontekstai ir aspektai. Šiais metais čia nieko nebenuveiksime, bet aš manau, kad kitais metais reikėtų e, sulyginti Envi ir ITRE komiteto kompetenciją šioje srityje. Kitas dalykas yra dalyvavimas klimato apsaugos konferencijoje. Visuomet sudėtinga susidarti dėl to, kiek parlamento delegacijoje bus narių ir kaip agrediktuoti delegacijai nepriklausančius parlamento narius. Kol kas komisija buvo atsakinga už akreditavimą, bet sudėtinga. Ir šiais metais bus dar sudėtingiau nei pernai. Na ir tie parlamento nariai, kurie nepriklauso oficialiai uh, E, parlamento delegacija negalės būti akredituoti komisijos. Tai didelė problema, nes ne vienodai traktuomi Envi ir ITRE komitetai. ITRE komitetų narių delegacijų bus mažiau nei Envi komiteto narių. Ir uh, Mes, nors žiūrint to, kad skiriame tiek daug dėmesio šiam klausimui, vis dėlto nebusime vienodai atstovaujami. Aš manau, kad reikia užtikrinti bent jau delegacijai nepriklausančių narių akreditavimą. Būtų gerai, kad mums kas nors padėtų. Taip pat kilo štai tokių problemų. Tarkim, jeigu Jeigu aš kaip akredituotas parlamento narys vykstu į Durbaną, ką aš kad ten galiu padaryti? Ar mano teisės ir galiojimai yra tokie patys kaip kolegų iš delegacijos, ar galiu dalyvauti visuose tuose pačiuose posėdžiuose kaip ir jie? Kitas dalykas yra mano nepriklausomumas, nes jeigu aš būsiu akredituotas kitais keliais ir ne per delegaciją, tai tai savotiškai bus man tam tikra uh, etiketė, jeigu būsiu akredituotas per nepriklausomą nevyriausybinę organizaciją, tai ir būsiu tarsi pažymėtas kaip atstovauti šiai organizacijai. Pavyzdžiui, netinkama būti akredituotų per Microsoft'o. Norėčiau, ponė pirmininkė, uh, kad būtų pasirūpinta, jog tie įtre komiteto nariai, kurie gilinasi į klimato apsaugos klausimus, turėtų tokių pat teisų ir galimybių, kaip ir Envi komiteto nariai Durbane. Pana Švanskas. E, Peuna zgoda s tym, co. Ačiū. Visiškai pritariu tam, ką sakė ponia pranešėja, ypatingai paskutinės jos mintis ITRE tikrai būtų, turėtų būti lygiai tiek pat svarbus komitetas, bandant nustatyti parlamento požiūrį į klimato kaitos politiką, nes klimato kaitos politika ypatingai yra įgyvendinama pramonės rytyje. Taigi diskusijų apie aplinkosaugos politiką padariniai yra labiausiai jaučiami pramonėje. Ir tie padariniai yra nemenki kadangi mūsų pramonė ir e, tos pramonės šakos, kurios vartoja daug energijos, e, tą jaučia labiausiai. Ir tai yra labai svarbus klausimai. Dėl to mano politinė frakcija tikisi, kad tie klausimai būtų tinkamai sprendžiami, kadangi padariniai yra kur kas didesni nei gamybos perkelimas. Uh, tai blokuoja ir investicijas Europoje, tose pramonės šakose. Ir taip pat čia kalba eina ir apie tai, kad inovacijos, inovacijos lėtėja e, tose pramonės šakose. Dėl to primiktinai reikalauju, kad daugiau dėmesio tam būtų skiriama. Mes norime, kad Europa taptų lyderę šiuose srityse. Na ir tikrai nenorime savo čia užsimesti per dėm didelių apribojimų. Ačiū šešėlinį pranešėjai. Pone Ulskvog. Pirmoji, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti socialistų frakcijos e, vardu padėkoti už bendradarbiavimą. Su kitomis politinėmis frakcijomis mes e, dirbome labai pragmatiškai ir e, mums pavyko pasiekti susitarimų. Nemažai susitarimų buvo pasiekta Kankūno susitikime. Kalba eina apie įtrio komitetui priklausančias kompetencijai priklausančius klausimus, taigi mes irgi turime prisidėti prie rezoliucijos, kalba eina apie energetikos sektorių ir energijos valdymą, energijos efektyvų vartojimą. Tai irgi turi suvaidinti svarbu vaidmenį tarptautinėse dėrybose Kankūne. Praeitą kartą mes uh, surengėme seminarą, kur buvo kalbama apie energetinį efektyvumą. Tai buvo Europos parlamento indėlis, nemenkas irgi rengiant tą seminarą. Tačiau yra ir naujų elementų. Kalbant apie žaliavų strategiją ir tai, kaip veiksmingai mes galime naudoti gamtinius išteklius, uh, toje rezoliucijoje yra įtrauktos ir šios mintys. Na, tekstas yra gan aiškus ir tikslus. Taip pat kalba eina ir apie skurdą, energetinį skurdą. Visoms politinėms frakcijoms tai yra svarbus ir aktualus klausimas, tačiau svarbiausia yra kalbėti apie žalių darbo vietų nutekėjimą. Jeigu mes neinvestuosime sėkmingai ir veiksmingai į energetinio, energetinio efektyvumo sprendimus, prarasime darbo vietas. Konkurencija tikrai nesumažėjo turime Junktinės Amerikos valstijas, Kiniją, kurios daug investuoja į šią sritį. Klimato investicijos e, yra susijusios ir su konkurencijos e, išsaugojimu. Mes e, dažnai kalbame įtikinamai, gražiais žodžiais apie tuos dalykus, tačiau negalime čia konfliktuoti vieni su kitais, visi turime suprasti, kad klim, investicijos į klimato, e, kova su klimato kaita sukuria darbo vietas. Ir dėja, tų investicijų nėra pakankamai, dėl to reikia imtis pastangų. Dabar kalbant apie būsimą susitikimą, aš manau, kad būtų logiška, jeigu aplinkosaugos komitetas čia turėtų daugiau įtakos, kadangi kalba eina apie konferenciją klimato kaitos klausimų. Tačiau taip pat racionalu, kad ir ITRE komitetas gautų svorio. Nors aplinkosaugos komitetas yra iš esmės atsakingas už šią sritį. Tačiau norėčiau, kad būtų surastas kažkoks subalansuotas sprendimas. Reikia kažkaip bendradarbiauti ir mes negalime vien tik tai laikyti įsikirtę savo pozicijos. Reikia būti lankstiems, reikia kažkaip užtikrinti sklandesnį bendradarbiavimą ir pasirūpinti, kad abu komitetai galėtų tinkamai akredituoti narius ir aišku pritariu pranešėjos nuomoniai, norėčiau pasakyti, kad ITRE komitetas ir ypatingai komiteto sekretoriatas mums padėtų, komiteto pirmininkas taip pat mums pagelbėtų skirti, akredituoti narius į šią delegaciją. Mes turime mažiausiai vieną žmogų Envi komitete, kuris yra delegacijoje, tačiau nėra akredituotas ir taip negali vykti. Komitetas teigia, kad mes negalime į konferenciją vykti, siūsti per dėm didelės delegacijos. Taip, sutinku, tačiau tuo pat metu negalime siūsti tik dviejų žmonių iš konkrečių valstybių narių. Juk čia yra 27 valstybės narės ir gal delegacija neturi būti tokia jau didelė, bet vis tiek aš norėčiau, kad tie parlamentarai, kurie yra kurie yra svarbus įtiria ir Envi komiteto nariai, bet nėra kredituoti vykti į delegaciją, vykti, būti, vykti į Durbaną, galbūt jie gali gauti akreditacijas iš nevyriausybinio organizacijų, tačiau tai yra neteisinga. Bet aišku, reikia ieškoti visų būdų tam, kad sprendimas būtų kuo galima geresnis. Ačiū. Sankiu. Pane Kavajo. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėlim pranešėjim. Noriu pakortikoti Žordanai už gerą darbą. Atkreipstėmės į dalykus. E, pavyzdžiui, senai EPP yra pateikęs pasiūlymą dėl sektorino požiūrio, kolegos sutiko su šiuo siūlomu metodu. Taigi tas sektorinis požiūris, metodas yra geras būdas kovoti su uh, klimato kaitą, e, kartu stiprinant e, pramonės konkurencingumą ir mažinant CO2 nutekėjimą. Taigi tai yra naujas būdas, mm, kaip žvelgti į tarptautinius susitarimus, darybas. Ir manau, kad tokiu būdu galėsime pasiekti, kad Europos siūlymą pakeis Kyoto sutarimą. Kitas dalykas tai yra CDM. Tai struktūros keitimas. Tai yra svarbus dalykas mūsų pramonė ir nėra tinkamai taikomas. Tik tais e, dvi šalis iš tų ryto naudos - Indija ir Kinija. Tačiau CDM yra sukurta taip, kad tai duotų naudos e, daugeliu šalių. Taigi aš manau, kad reikia pakeisti CDM struktūrą taip, kad e, ši priemonė tik būtų tinkama daugeliu besivystančių šalių. Na, komisija dabar zanduoja galimybę sudaryti sektorinius sutarimus tarp ES ir Indijos arba Kinijos, bet tai būtų kitokia CDM sistema. Palaikau kolegas dėl akreditavimo, tai yra kolego akreditavimo Durbano konferencijai ir aš manau, kad čia reikėtų susiekti su sekretarė Kuponė Dekastijo. Na, dėkoju, tiesiog norėčiau pritarti tam, ką sakė kolegė. Dėkoju poniai pranešėjai už puikų darbą, dėkoju ir šešėliniams pranešėjimams. Na, nesigilint, procedūrinis klausimas, ir atrodo, čia daug sumaišties, neiškumo. Ko, dėl to, kodėl uh, e, įtrė neturi vienodą galimybę kaip envi. Uh, Envi komitetas yra atsakingas už klimato kaitos klausimus ir įsitelkia tik tais į vieną klimato kaitos aspektą. Tai yra pagrindinis dėmesys yra skiriamas tam, kaip uh, nusistatyti tikslus, kokios egzistuoja sąlygos ir taip toliau. O įtre uh, e, aiškinasi, kaip pasiekti tikslus, kaip pasiekti rezultatų. Todėl manau, kad būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp mūsų komitetų, tai neišvengiama. Taigi, aš manau, kad bendraujant tarptautiniu lygiu turi vienodai e, atstav, būti atsavami abi komitetai, konkrečiai Durbane, kai ir bus daromasi dėl klimato kaitos. Na, taigi, šio požiūrį situacija tikrai neaiški. Nes mes e, parlamento nariai turime e, lėšas tam, kad galėtume vykti į Durbaną. Reikia pasinaudoti tomis lėšosmis. Nu, tarsi yra. Ir turi būti užtikrintas, ta, užtikrinta pusiausvyrą ES delegacijoje frakcijų dalyvavimas. Turi būti pusiausvyrą tarp frakcijų, tai yra tarsi politinis motyvas. Taigi iš kiekvienos frakcijos turi būti tai atitinkamas uh, narių skaičius, kurie galėtų pasinaudodami parlamentą nariams skiriamomis lėšomis ir vykti į Durbaną. Taigi iš įvairių frakcijų būtų narių. Bet manau, kad reikia padidinti delegacijų narių skaičių. Uh, Nes jeigu parlamento nariai galės gauti akreditaciją, galės pasinaudoti tomis lėšomis, kurios skirimas jiems kaip parlamento nariams, tai jie ir turi turėti galimybę, galimybę vykti Durbaną. Na, galbūt su pirmininku mūsų komiteto reikėtų dar apie tai pašnekėti. Tik reikėtų pagalvoti, iš vienos pusės apie tai, kiek a, kiekvienos frakcijos narių gali savo lėšomis vykti durbaną ir gauti kreditamą ir tokiu būdu užtikrinsime suderintą uh, frakcijų atstovavimą. Dėkuoju, ponia Kolarska Babinska. E, dziękuję bardzo, dziękuję za bardzo zrównoważony i dobry. Labai Jums ačiū ir dėkuoju Jums už e, šią gerai subalansuotą nuomonę. Aš norėčiau atkreipti sudėmesį į du dalykus. Aš e, dirbau delegacijoje ryšiams su Indija ir e, neseniai dalyvavau susitikime, kuriame Europos komisijos atstovas pasakė, kad mes neketiname gyvendinti stambių projektų su Indija. Tai reiškia, kad mums susitarti su Indija nebus lengva, bet aš manau, kad galima būtų pareikalauti, kad tai būtų paminėta pranešime. Mums reikia dvišalių projektų skirtų klimato kaitos padariniams mažinti. Ypač, kai tokie projektai gali būti įgyveninami su tokiamis didelėmis šalimis kaip Indija. Tai padidintų mūsų matomumą. O beje, reikia pripažinti, kad Indijoje visiškai niekas nežino apie ES ir mūsų veiksmus ir darbus. Todėl manau, kad tai būtų, nau, būtų naudinga mums plėtoti viešalį bendradarbiavimą su Indija. Mums reikia politinės uh, diplomatijos ir turime skirti prioritetinį dėmesį klimato kaitos klausimams. Dar vienas klausimas yra pagilintas bendradarbiavimas. Aš norėčiau kreiptis į pirmininką. Aš kreipiuosi į pirmininką, mūsų komiteto pirmininką. Taigi, aš turiu prašymą. Štai tokį. Gal taisyklė, 51 taisyklė, kuri, e, kuri numato pagilintą bendradarbiavimą, galėtų būti pritaikyta dažniau. Ir aš kartais dalyvauju Envi komiteto posėdžiuose. Ir aš matau, kad mes dažnai svarstume tuos pačius klausimus, tačiau svarstume juos kiek kitokiu aspektu. Ir aš manau, kad mes turime dažniau pritaikyti 51 taisyklę. Na kągi, tiesiog perdėsime mūsų sprendimą Envi komitetui po rytinos balsamą. Na, o taip pat, kaip sakė ir pone Kolarska Babinska. Mums tenka neretai spręsti tokius klausimus, kurie liečia abu komitetus. Šis klausimas yra vienas iš tokių pavyzdžių. Ir iš tikrųjų kilo daugybė ginčių dėl, kom, dėl komitetų kompetencijos ryties, reikia viską derinti, tai tikrai nepakenčiama. Na ir galiausiai e, laimi tas, kurio narvai stipresnė, nebūtinai tas, kuris yra tinkamesnis šios klausimus spręsti. Taigi, gal iš tikrųjų, kai kalbame apie tokius klausimus, reikės sugrįžti prie šių dalykų. Trečias dalykas tai yra e, delegacija į Durbaną. Na, vieną sprendimą priėmė pirmininkų uh, e, suiga ir pirmininkų suiga nuspręs, kiek bus delegacijų narių, nes delegacijos narių skaičius bus ribotas. Na, nežinau, kiek galės atskirai vykti narių. Na ir buvo atsisakyta minties siūsti pildomą delegaciją. Taigi tie, kurie vyks e, su parlamento delegacija, bus privilegijuoti, tačiau dabar atrodo vis yra daugiau norinčių vykti. Ir galbūt reikėtų kažkaip padalinti uh, ITRE ir, ir ENVI komiteto narius Čia gal tai viskas presme per raštišką procedūrą, tačiau akredituotų narių skaičius yra daug sudėtingas. Na viską anksčiau darydavo komisija, nu nežinau, ar kas nors iš yra iš komisijos ir galėtų paaiškinti, kodėl dabar nebeįmanoma to padaryti. Na, dabar užsipuolų tarsi komisija iš pasalų, gal iš tikrųjų kas nors galėtų paaiškinti iš komisijos gretų, kaip čia su visagredetavimais, jei nereikės raštų paklausti komisijos. Nes dabar, atrodo, atsirado problemų. Ir sutinku su visais tais, e, kurie sakė, kad dabar e, labai neprimtina tai, kad parlamento nariai turėtų būti akredituojami per kažkokias kitas organizacijas. Ir pritariu tam, kas čia buvo pasakyta dėl šio klausimo. Taigi, dėl ITRE ir ENVE atstovavimo delegacijų reikėtų kreiptis raštu, kad būtų išspręstas šis klausimas, taip pat kreipsimės į komisiją raštu tam, kad ši paaiškintų, kaip yra su akreditavimu dekostijų. Tai komisija e, teikia akreditavimus pagal parlamento prašymą, taigi parlamentas turi primti sprendimą dėl to, kiek narių vyks. Na, jeigu mes sakysime šimtas narių, tai komisija, aišku, nesutiks. Bet jeigu parlamentas pateiks prašymą komisijai, tai reikš, kad pirmininkų saiga ir na, per atitinkamai formaliai kreipsis į komisiją mm, pagal formalias procedūras. Ir tuomet bus, kad kredituojama. Ir aš manau, kad pirmininkų saiga kaip tik ir turėtų primti sprendimą dėl akredituotų narių skaičiaus. ir tie m, mm, akredituoti nariai vyks savo lėšomis. Tai yra, jie liek, liek, vyks pagal tas lėšas, kurias jie gauna kaip parlamento nariai kelionėms. Na taip, mes dar pasiaiškintume šis detalės. Na ir parlamento administracija, parlamento pirmininkas ir pirmininkų saiga. Štai yra tie parlamento organai, kurie turi priimti sprendimą, mes tiesiog perdusime šį klausimą ir turi būti rastas sprendimas, sutinku. Toliau. Kitas darbo tvarkės punktas – Europos standartizacija ir pirmiausia žodis kolegai Gyriokai, prašau. Bardzo, panie przewodniczący. E, szanowni koledzy. Dėkuoju, dėkuoju Jums, panie pirmininkė, gerbėjai kolegos. Šiandien kalbėsime labai svarbia tema. Šis klausimas yra vienas svarbiausių, norint užtikrinti tinkamą rinkos funkcionavimą. Standartizavimas prisidėtų prie geresnio tiek vidaus, tiek Europos, tiek e, pasaulio rinkų veiklos. Mums reikia nustatyti techninius reikalavimus, kurie bus taikomi uh, masiškai gaminam, gaminamiems gaminiams ir teikiamoms paslaugoms. Taip pat svarbu ir nustatyti techninius reikalavimus e, informacinėms, informacinėms paslaugoms. Ką ketina daryti komisija? Mums reikėtų tinkamo standartų pripažinimo. Komisija nori, kad būtų suderinti standartai visose 27 valstybėse narėse. Europos e, komisija nori suderinti visuojančius standartus ir, ir taikyti šios standartus ir vis e, didėjančiai paslaugų rinkai. Bet to, kad minėjau, ketinama yra taip pat nustatyti standartus, tai, kurie bus taikomi informacinių technologijų rinkai. Pirmiausia, šios standartus reikia parengti, reikia nuspręsti, kaip jie bus taikomi, tačiau tai daryti nėra lengva. Standartizavimo biurai, ypač nacionaliniai biurai, veikia iš esmės kaip atviros rinkos subjektai. Europos standartai bus rengiami panaudojant Europos subsidijas. Tai reiškia, kad iškils tam tikrų interesų konfliktų. standartizuoja, derinant standartus visoje Europos Sąjungoje, reikės palaipsniui atsisakyti nacionalinio standartizavimo biurų. Ir tai kelia klausimą, ar komisija ketina iš tikrųjų tai daryti, ar jis ketina reikalauti, kad būtų atsisakyta nacionalinių institucijų. Ir dar yra vienas klausimas, kaip mažos vidutinės įmonės galėtų konkuruoti su stambiomis įmonėmis. reglamente taip pat nėra nurodyta, kiek Europos standartai dėrės su ISO standartais. Standartai dabar yra nustatomi remintis autorinėmis teisėmis. Ir būtina apsaugoti autorių teisės. Tačiau po to, kai yra paskelbiama informacija apie autorinės teisės, reikia išsimti užregistruoti patentą. Kokie standartai bus taikomi šiai procedūrai? Kitas klausimas yra verti, vertimas. Nes nepamirškime, kad e, šis klausimas, kaip ir patentų klausimas, yra susijęs su didelėmis lėšomis, su dideliais pinigais. Be to, apibrėžiant standartus, dalyvaus nemažai įvairių forumų ir konsorcijumų. Ar nacionalinės institucijos turi tokius pat įgaliojimus? Tai irgi yra problema. Man atrodo, kad šis projektas yra reikalingas, jis yra įdomus, Jis yra pakankamai geras, tačiau jį dar reikėtų iš esmės tobulinti. Dėkuoju. Kolega Balčytis. Kolega Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, Šio klausimo nekartą jau buvo diskutuota mūsų komitete ir tikrai pritariu pranešėjai savo kolegai dėl įsakytų tam tikrų e, nuogastavimų ir galbūt kai kurių trūkumų, kurių dar pasigendama pateiktame pasiūlyme. Tačiau tikrai norint sukurti vieningą rinką ir konkurencingą rinką, kurioje būtų visiems dalyviam aiškus veikimo principai ir taip pat skaidrumas būtų užtikrintas, tikrai mes turime kurti bendrą standartizacijos e, principus, bendrus standartizacijos principus ES mastu. Manau, kad tai leistų ne tik tai žymiai padidinti konkurencingumą, kaip minėjau, ir aiškumą, tai leistų ko gero ir iš esmės pertvarkyti viešųjų pirkimų sistemą galbūt sukurti vieningą viešųjų pirkimų sistemą ES mastu ir tai duotų didelę e, naudą visom valstybėm ir taip pat mūsų rinkai taip pat. Taip pat e, norėčiau padėkoti komisijai už kai kuriuos Europos parlamento e, patiktus pasiūlymus ir juos įsiklausimą. Ir reikia tikėtis, kad šis klausimas iš tikrųjų leis sukurti žymiai aiškesnė, skaidresnė, konkurencingesnė mūsų ES vidaus rinka leidžianti ateityje mums visiems veikti žymiai efektyviau. Ačiū labai. Mr. Weber. Ponas Weberis. Ko veikiu? Na, aš taip pat pritariu tam, kas buvo pasakyta pranešėjo. Norėčiau gal tik pridurti vieną dalyką. ES yra didžiulė normatyvinė galybė Ji turi 500 milijonų gyventojų rinką, tai yra didžiausia e, rinka pasaulyje. Ir be abejo reikia reikalauti, kad būtų laikomasi nustatytų taisyklių. Problema yra ta, kad neegzistuoja kontrolės e, kodekso. Kas prižiūrės kad tinkamai bus taikomi standartai ir taisyklės. JAV, pavyzdžiui, turi tokią e, sistemą, Kinija taip pat. Ir Ir jie, pažiūrėjau, turi savo sistemą, kuri leidžia prižiūrėti, kaip laikomus yra techninių, sanitarinių ir visų kitų reikalavimų. Taigi mums reikia kontrolės procedūrų, kurio, kurios leistų mums tinkamai užtikrinti, kad yra griežtai laikomas nustatytų normų. Ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė. Tęsdamas tai, ką, ką tik pasakė mano e, mylimas kolega ponas Weberis, aš noriu pasakyti, kad gal reikėtų dabar pasinaudoti progą ir susijęti šią diskusiją su pramonės politika. Nes man kartais atrodo, ir aš tai girdžiu iš pramonės atstovų, kad mes rengėme įvairias normas, aplinkosaugos, sveikatos, sanitarnės normas, tačiau mes visiškai negalvojame apie tai, kas gamins gaminius, kurie atitiks visas šias normas. Pavyzdžiui, dėl, dėl kondi, oro kondicionierių. Mes, e, pavyzdžiui, e, nustatėme, kiek vandens gali susikaupti šiuose renginiuose. Mes nustatėme tikslų skaičių. Kadangi mes, bet tačiau, kadangi mes nežinome, kas gamins šiuos e, kondicionavimo įrenginius. Ir dažnai dalis šių, dalį šių, šių renginių gamina trečiosios šalis ir visiškai neaišku, kas ką turi prižiūrėti. Aš manau, kad mes turime susijęti šios du dalykus ir galima dar išsamiau kalbėti apie tai, kas gamins tuos gaminius, kurie turės bus gaminami kitaip po to, kai mes patvirtinsime naujas normas. Tai yra labai svarbu išsiaiškinti prieš ką nors keičiant e, mūsų rinkoje. Brickman das Wort geben, bitte. Toliau komisijos atstovė pana Brickman. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman, if uh, I'm offered... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad pakvietėte mane ir labai trumpai norėčiau prisidėti prie diskusijos. Tik tai pasakysiu, kad labai sveikiname tai, kad daug dėmesio skiriama standartizavimui jūsų komitete. Jūs tikrai turite suvaidinti ypatingą vaidmenį ir prisidėti prie mūsų diskusijų dėl to, kaip Europos standartizavimas, standartizavimas Europoje turėtų būti paprastesnis, modernesnis, aiškesnis. Toks yra tikslas ir taip pat susijęti tai su įvairiais svarbiais ES tikslais - strategija 2020. Juk ji irgi susijusi su mūsų projektu pagerinti standartų naudojimą, ta, tai, tam, kad tai būtų naudinga pramoniai, inovacijoms ir daugeliui kitų ES politikos ryčių. Mes norime, kad dėl šio paketo sistema būtų modernesnė, geriau prisitaikianti prie technologinių pokyčių ir visi mūsų pasiūlymai yra skirti šia, šiam tikslui. Ir suprantu, kad pranešėjas nerimauja dėl turinio Aš tikrai mielai, tam tikrų aspektų aš mielai paaiškinsiu tą paketą. Tikrai nenorime revoliucijos standartų sistemoje, tiesiog norime evoliucijos, nenorime kištis į nacionalinių standartizavimo biurų darbą, mes gerbsime pagrindinį Europos standartizavimo principus, tai yra laisvanoriškas standartų pobūdis, rinkos varomi procesai, taip pat Egzistuoja nacionalinių delegacijų principas, remiantis nacionalinėmis standartizavimo agentūromis ir tai išliks pakete. Mes įvedame naujų elementų, tačiau dėl šių elementų tikrai jokių pokyčių nenumatę esame. Taigi tik tai norėjau bent tą dalyką paaiškinti, kad ne, nekiltų kokių tai būkštavimų ar nesusipratimų dėl to, ką daro komisija. Taigi jokių revoliucijų nebus, jokių radikalių pakeitimų nebus. E, tai atitinka savo iniciatyvą parengto parlamento pranešimo dvasę ir tiesiog bandome atsižvelgti į tai, ką sakė parlamentas savo pranešime spalio mėnesio praeitų metų pranešime. Ir suprantame, kad egzistuoja ryšys tarp standartizavimo ir konkurencingumo ir pritarėme tai, ką sakė įvairūs kalbėtojai, dėl to, kad reikia aiškiai įvertinti standartizavimo vaidmenį, produkto saugumą ir rinkos stebėseną. Uh, buvo pasakyta, kad puiku, jog egzistuoja teisės aktai, tačiau labai svarbu nepamiršti, užtikrinti ir priežiūros, kad produktai būtų saugus vartotojams. Tai yra irgi labai svarbus aspektai. Tai netiesiogiai susijęs su standartizavimu, bet ryšys yra tarptų dalykų ir, kaip žinote, rinkos priežiūra yra nacionalinių valdžios institucijų kompetencija, jos yra atsakingos už tai, kad būtų stebimos rinkos, nacionalinės stebėsenos tarnybos egzistuoja, jos stebi, kas vyksta rinkoje ir išima produktus, kurie nesilaiko standartų, yra nesaugus. Taip pat e, muitinės pareigūnai pasieniuose irgi suvaidina svarbu vaidmenį. Na, o mes norime tiesiog pagerinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių stebėsenos e, tarnybų, gerinti rinkos e, stebėsenos politiką ES ir taip pat turime jau rinkos priežiūros reglamentą, kitais metais pateiksime kitą pasiūlymą, kaip būtų galima, dėl to, kaip būtų galima sustiprinti rinkos stebėseną. Ir tik tai norėčiau pasakyti, kad tai, kas buvo pasakyta dėl sąsajų tarp standartizavimo ir pramonės politikos, yra aišku labai aktualu. Tai yra mūsų pasiūlymo pagrindas. Mes bandome sustiprinti pramonės konkurencingumą ir turime numatyti prioritetinės šakas kur Europa galėtų labiausiai aukti. Ir standartų veikla čia yra labai susijusi su pramonės ateities prioritetu stiprinti ekonomikos konkurencingumą, ypatingai iki 20 metų. Taigi norėtumėme pabrėžti, kad jūsų komitetas, aišku, čia suvaidins svarbu vaidmenį, kalbant apie santykius tarp standartizavimo ir pramonės politikos. Ačiū. Gut, ich danke, das ist ja heute nur ein. Dėkuoju. Na, pirmas iki šiandieną keitėmės nuomonės dėl šio klausimo, per jo sugrįšime ir ateityje, taigi baigėme diskusijas dėl jo šiandieną, pereikime prie kito darbo turkės punkto, tai yra dešimta piliečiams naudingos ES kosmos strategijos rengimo. Patričelo, Patričelo yra pranešėjas ir pirmiausia jam ir suteikiu žodį, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti įtrio komiteto sekretariatui, ponui Sigrid Brairiui, nes visuomet jį galima buvo kreiptis pagalbos ir jis labai profesionaliai lydėjo šio pranešimo rengimą. Taigi, Galilėjo e, palidovai spalio 20 dieną bus paleisti orbitą ir tai, kad dabar aptarime apie šios klausimus, kalbame apie šios klausimus, rodo, kad iš ties aktualios temos. Pasirinkimai vyko daugelį metų ir dabar jau pereita prie to pro, programos etapo, kuris leis ES tapti labai nepriklausoma šioje srityje. Ir e, pagrindas tam yra Lisabonos sutarties atitinkamas straipsnis, kuriame ES e, numatyta atsakomybė už nacionalinių kosmoso programų koordinavimą. Tokiu būdu galime užtikrinti mūsų pramonės konkurencingumą šioje srityje ir daryti pašangos. Taigi, pačio Lisabono sutartyje įvardintas tikslas, tai yra e, kosmoso mm, naudojimas įvardytas kaip strateginis tikslas ir ES galės su kitomis šalimis tarptinių lygių konkuruoti šioje srityje. Taigi, sutartyje įvardytas ir institucijų vaidmuo. Tai yra e, numatyta, kad visų pirma Europos parlamentas turėtų pakankamai tiesiekros įgaliojimų šioje srityje, o taip pat ir galėtų priimti sprendimus dėl finansavimo. Na taip, aišku, E, Galilėjo programa yra labai svarbi, jos finansavimas e, kol kas jau kainavo 3,4 milijardų eurų ir GMS yra svarbi šios programos dalis. Svarbu derinti šias abi programas tam, kad uh, politiniu ir ekonominiu požiūriu šioje srityje būtume nepriklausomi. Aš manau, kad tokiu būdu turėtume didelės ekonominės naudos, be kita ko ir piliečių labai, būtų skatinama technologijų šioje srityje raida, kuriamas darbo vietas. Gaila, kad komisija yra nusprendusi neįtraukti į 2014-2020 metų biudžetą GMS finansavimo. Jeigu nebus užtikrintas tinkamas finansavimas, tai e, likščiolinės jau atliktas investicijos neduos naudos. Nesu galutinai apsisprendęs dėl finansinių aspektų, tačiau kaip ten bebūtų, labai svarbu, kad e, strategijoje būtų atsižvelgta į Galilėjo ir GMS valdymo aspektus. Tik racionaliai valdant programas galima bus sumažinti programų praktinių gyvendinimo kaštus ir piliečiai turi teisę žinoti, kiek kainuos ES kosmoso strategijos įgyvendinimas. Kitas dalykas yra Europos aplinkosaugos stebėjimo sistemos įkūrimas. Euronest vadinsis šis sistema. Taigi labai svarbu paleisti orbitą europinius palidovus, kurie atliktų aplinkosaugos stebėseną. Tačiau kita vertus svarbu pasirūpinti, kad šie palidovai būtų apsaugoti nuo asteroidų ir nuolaužų kosmose, orbitose. Na, jeigu norime pasiekti pažangos kosmo tyrimo ir naudomo srityje, reikia inovacijų, naujovių, investicijų. Uh, Taigi komisija čia turėtų prisimti koordinatorės vaidmenį ir e, koordinuoti valstybių narių e, atliekamus tyrimus. Tokiu būdu bus išvengta darbų dubliavimus, o kita vertus e, bus užpildytas spragos, kurios atsiranda dėl koordinavimo stygiaus. Esu įsitikinęs, kad ES reikia nuo savos kosmoso tyrimų ir naudojimo strategijos ir komisija turėtų siekti ir tarptautinės strategijos tam, kad su tokiais strateginiais partneriais kaip JAV ir Rusija galėtume pasiekti sinergijos efekto, e, apjungti pramonės pajėgumus ir pasiekti, kad šioje srityje investicijos būtų didesnės. Manau, kad Europos Sąjungai e, žengiant į kosmosų naudojimo ir tyrimo sritį, reikės naujo tai apibrėžti ir SA. Ir tai, aišku, duos teigiamą postumį Europos Sąjungos atitinkamai pramoniai. Taigi, džiugu, kad šis pirmasis etapas baigtas yra parengtas pranešimo projektas ir tikiuosi, kad kolegos aktyviai įsijungs į šios darbus, teiks pakeitimų ir galiausiai rezultatas leis daryti techninės pažangos toje srityje, kuri yra tikrai labai svarbi mums visiems. Kolegas Lantė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir ponui pranešėjai, ponui Patričėliu, aš manau, kad pranešimas yra suderintas, subalansuotas, esu labai juo patenkintas ir tiesiog noriu atkreipti dėmesį tik tais į keletą dalykų, kuriuos galbūt reikėtų labiau išryškinti. Na, čia turiu galvoje pač biudžeto aspektus. Buvo paliestas GMS finansavimo klausimas, parlamente dėl to visiškai sutarėme. Tai yra kad Europos biudžete reikia numatyti atitinkamas lėšas. Jeigu norime vykdyti ES kosmoso strategiją, vykdyti tokius, tokias programas kaip Galilėjo, GMS, tai visą tai turėtų būti finansuojama iš Europos biudžeto, tam, kad galėtume įtakoti šios projektus m, mm, ir nukreipti juos tinkamą linkme. Na, na, matau, kad tarybos sekretariato atstovas taip pat linksti. Na, kaip ten bebūtų. E, valstybės narės gali viena vertus sakyti, norime puikių projektų, strategijų, tačiau kai kalba prieina prie finansavimo, pabrukti vedegos. Ne kai kurios valstybės narės iš tikrųjų e, gali skirti nemažą finansavimą, kitos negali, bet tačiau e, ES kosmoso strategija iš tikrųjų duos papildomos apčiopamos naudos konkurencingumo mokslinio tyrimų technologijos rytyje ir aš manau, kad e, reikėtų tinkamai viską paskaičiuoti, nes palidovas gali būti naudojamas 5-7 metus, o po to, kai jau jų nemanoma valdyti, panaudoti, jie turi būti pakeisti. Taigi aš manau, kad turėtų būti um, skirtas tinkamas finansavimas, kad būtų uh, užtikrinta tiek techninė priežiūra ir tai atitinkamo paslaugų teikimas. Buvo paminėta apie pavojus atsirandačius dėl uh, uh, asteroidų, nuolaužų kosmose, taip pat ir kibernetinių uh, išpuolių. Šiandieną ryte, ryte apie tai kalbėjome. Taip, ir ant, ant žemės, žemėje reikėtų pasirūpinti saugos aspektais, kad nenukentėtų sistemo, sistemos programos nuo um, kibernetinių išpuolių. Na, galėtume šią pasiteikti ir e, pagalvoti ir apie kitas sritis, kur galima būtų panaudoti šios palidovus. Pavyzdžiui, čia turiu galvoje e, piratavimo fenomeną prie Afrikos iškišulio. Pavyzdžiui, jeigu e, pastelkus labai tikslą stebėsinę sistemą galima būtų atskirti žvėjų laivelius nuo piratų laivų, galėtume sėkmingai e, kovoti su piratavimu. Bet aš manau, kad tai žinoma problema. 22 punktas labai svarbus na, dar teiksiu atitinkamų pakeitimų dėl šio dalyko, o kaip e, užtikrinti e, komunikavimą tarp GMS, Galilėjo ir telekomunikacijų palidovų, tai aš manau, kad čia dar reikėtų kartu su komisija uh, kurti strategiją, kuri leistų sustiprinti ir išplėsti šių įvairių tarnybų ir paslaugų bendradarbiavimą. Tai ir norėčiau uh, atkreipti dėmesį iš tai, kas kitų, kad mes norime nepriklausomas prieigos prie kosmoso erdvės. Taip, to norime. Tačiau kartu norime ir tarptautinio bendradarbiavimo. Taigi reikėtų pažiūrėti, kaip rasti pusiausvyrą tarp mūsų nepriklausomos prieigos prie uh, kosmos erdvės ir tarptautinio bendradarbiavimo. Ir mes norime ir konkurencingi būti, nes turime tokios patirties, kad jeigu uh, E, jeigu sutelkime tik tais vieną sistemą, tik tais galvome apie savo autonominę prieigą, tai tai kainuoja daug daugiau negu bendri projektai. Na ir na, reikėtų pasižiūrėti, kaip ESA, ESA, Europos valstybės, Sąjungos valstybės narės, e, institucijos tarpusėje koordinuos ir nebejoju, kad dar sugrįšime ateityje prie šio klausimo. Dėkuoju kolega Remek. Cedo, e, nejdříve mi dovolte, abych také poděkoval. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, nes, mano manimo, jis iš tikrųjų e, gerokai padirbėjo. Mm, na, pasisakydamas susitelksiu tiesiai keletą, mano manimo, svarbiausių aspektų. Neseniai įvyko šiam klausimui skirtas klausimas ir jo metu paaiškėjo, kad vis e, daugiau yra norinčių ambicingesnių tikslų mūsų kosmoso erdvės naudojimo srityje. Mes turime patirties, turime specialistų, taigi čia aiškus dalykai, tačiau nelabai aišku, kokie yra prioritetai. Įvardyta daugiau nei 50, prot, 50 prioritetų, tai rodo, kad sunku apsispręsti dėl tų prioritetų, o taip pat tada sudėtinga primti sprendimus dėl projekto atrinkimo, jų finansavimo, apie tai kalbėjo ir asmo prieš mane. Čia viskas susidavė ne vien tik tai į kosmoso tyrimą ir naudojimo um, klausimus. Ir šis rytis susijus ir su kitomis rytimis. Ir jeigu tinkamai neįspręsime šių klausimų, tai tuomet priklausysime nuo kitų pasaulio šalių turinčių išvystytas technologijas šios rytyje. Na ir manau, kad vienas iš galimų sprendimų būtų tarptautinių bendradarbiavimo šios ryties stiprinimas, apie tai kalbėjo ir pranešėjas. Ir čia pagalvokime ne vien tik apie JAF ir Rusiją, bet ir apie tokias šalis kaip Kinija, Indija ir kitas. Taip pat nepamirškime, kad pranešime, netgi e, pavadinime kalbama apie tai, jog E, kosmoso strategija turėtų būti naudinga piliečiams. Tai reiškia, ir piliečius reikia labiau informuoti apie šią strategiją. Na, aš žinau, kad žmonėms dabar daug labiau rūpi visai kitokios problemos, tačiau turėtume tikrai informuoti piliečius apie tai, ką jiems duos strategija ir kokios žalos patirsime, jeigu strategija nepasitvirtins. Uh, Na, o pabaigai dar sėkiu norėčiau padėkoti pranešėjai. Ir sutinkamai su tuo, ką čia dabar pasakiau, rengsiu atitinkamus pakeitimus ir tikiuosi, kad jie praturtins seksą. Dėkuoju. Ponas Tostovski. Děkuji, pane předsedo. Já díky mým kolegům. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir prieš mane pasisakysiams kolegoms dabar galiu pasiskyti trumpiau, nes jie daug kas sakė, ką ir aš ketinau išdėstyti. Na, pranešimo projektas yra geras ir manau, kad pranešimai vardyti patys svarbiausi dalykai. Sutinku ir su to, ką sakė ponas Glantė. Turėtume kiek įmanoma uh, E, detaliau spręsti finansavimo klausimus. Tai aišku, nėra lengva, bet bus labai naudinga. Negalima tiesiog sakyti, mums trūksta ir trūksta išteklių, finansavimo galimybių, bandant įgyvendinti pagrindinius šio projekto elementus. E, pagrindinis šio projekto bruožas yra tai, kad ne viena valstybė narė negali pavieniui jo įgyvendinti, tik tais Europos Sąjunga bendrai suvienintomis jėgomis gali gyvendinti tokio masto projektus, todėl reikia užtikrinti finansavimą ir finansavimo klausimai turėtų būti labai detaliai išspręsti tam, kad vėliau nesiskūstume, kad trūksta lėšų. Aišku, šiais sudėtingais laikais nėra malonu įsipareigoti užtikrinti didelį finansavimą, bet aišku, šis projektas yra labai svarbus. 22 punkte daroma nuorada į e, projekto panaudojimo, praktinio panaudojimo galimybės. Galbūt iš tikrųjų atsiras uh, galimybių pasinaudoti projektų tose srityse, apie kurias dar nepagalvojome. Ir aš manau, kad viskas priklausys nuo paties projekto pajėgumo. Žinome, kad bus sukurta milžiniška infrastruktūra ir savo ruoštų turime pasirūpinti tuo, kad būtų manoma pasirūpinti, pasinaudoti visomis galimybėmis. Čia siūloma sėti šį projektą su septinta mokslinių tyrimų programa, nepriklausomai nuo to, kaip ji bus vadinama ateityje. Tai yra, tokiu būdu galėsime sukoncentruoti mokslo tyrimų pajėgumus. Na, gal iš tikrųjų yra tokių sričių, kuriuose atsivers galimybių, apie kurias šiandieną net nenutuokėme. Todėl manau, kad ateitie dar galėsime e, kalbėti apie praktinės paslaugas, e, kurios galėtų būti teikiamas pagal šias programas, pavyzdžiui, gynybos srityje, kitose srityse. Kaip ten bebūtų, aš labai teigiamai vertinu šį pranešimo projektą. Ir manau, kad uh, Galilėjo programos dėka Europos Sąjunga um, gaus daug svorio ir galės prisimti lyderio vaidmenį. Kolega Weber. Ačiū, aš irgi norėčiau pasveikinti kolegą Patričelo, puikiai padirbėjus, tačiau norėčiau sustiprinti pranešimo išvadas, ypatingai kalbant apie GMSS program, GMES programą, kur aš irgi pasiūliau pakeitimų. Mes žinome, kad GMES pasiekė operatyvinę stadiją, būtent yra stadija, kuomet finansinė rizika yra ribota. Tų atžvilgių, kurie lyg, lygnant su vystimo etapu. Šio šios stadijos kaštai yra puikiai kontroliuojami ir mes e, galėtumėme daugiau dėmesio skirti kitų europinių programų patirčiai įvertinti, tokių kaip e, meteorologinio satelitų programos vertinimui. Taigi, man atrodo, kad 16 punktą reikia sustiprinti ir e, reikalauti, kad komisija GMES programos finansavimą įtrauktų į kitą finansų programą daugiametę finansinę programą. Taigi, norėčiau, kad mes visi pritartumėme 16 punkto sustiprinimui, nes GMES be kita ko, tikslas be kita ko padaryti, kad ES taptų žemės stebėjimo srityje lyderė. Taip pat tai susiję ir su humanitarniais dalykais ir dėl to finansavimas turi būti numatytas tinkamas. Kaip e, teigia pranešėjas, labai svarbu, kad užbaigti šia, ši, būtų užbaigti šiame etape teisinius dalykus ir kad būtų galima, kuo galima geriau pasinaudoti tų Europos įmonių, kurios kurios, būtų, ar, kurios yra ir viešos, ir e, privačios, ir dirba šioje srityje, reikia pasi, pasitelti jų patirtį ir kosmoso srityje numatyti galimybių, kaip, kaip būtų galima pasiekti užsibrieštų tikslų. Tam, kad šis sritis liktų autonomiška, reikia, žinoma, užtikrinti europinių priemonių panaudojimą, taip pat komisija turi kuo galima greičiau pateikti konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip būtų galima sukurti tikslę strategiją mm, šioje srityje. Kalba eina apie poveik, poreikių įvertinimą. Tai nėra vien tik tai kosmoso politikos klausimas, bet ir pramonės politikos klausimas, kaip akcentavo e, dauguma kolegų. Taip pat konkur, Europinio konkurencingumo srities klausimas. Na ir dar trumpai vienu svarbiu klausimu, kurį iškėlė kolega Glantė. Glantė, gerai pasitaisau. Tartutinis bendradarbiavimas. Žinoma, mokslinio tyrimų srityje, įtraukiant tokius veikėjus kaip Rusija, JAV ir taip pat Kinija, toks tarptautinis bendradarbiavimas yra sveikintinas, tačiau bendradarbiavimas turi vykti abipusiškumo principo pagrindu. Dabar šių valstybių institucinė rinka yra visiškai uždara, užsienio pramonės bendrovėms ir Europos pramonės įmonėms. Taigi Europa neturėtų būti naivi ir negali savo, kos, savo rinkos atverti tarptautiniai konkurencijai, nereikalaudama, kad tą patį padarytų ir e, partneriai, siekiant užtikrinti, kaip sakiau, abu, abipusiškumo principą. Kolegė Lamberts. Lamberts. Uh, sorry for being late. It's not a lack of. Dėkuoju, pirmininkė, ir atsiprašau, kad pavėlavau, ne dėl to, kad uh, uh nesidomi šių klausimų, bet tiesiog šiuo metu išgyvename bankų krizę. Tai ir aš turėjau dalyvauti diskusijose. Aš turiu kelias pastabas. Kosmosas yra viena iš tų sričių, kur akivaizdu, jog reikia sutelkti jėgas. Tai yra akivaizdu. Kelios valstybės narės turi nemažai patirties šioje srityje, tačiau atsižvelgiant į reikalingas investicijas, visi ko gero sutarsime, kad e, tai yra tinkamas darbų baras. Turime priminti piliečiams, kad e, būtent kosmoso srityje Europa gali sukurti pridėtinę vertę. Antra pastaba yra labiau institucinio požiūrio. Aš nežinau, aš nežinau, nežinau ar čia pobūdžiais, nežinau, ar čia dalyvauja komisijos atstovai, Tai aš matau, kad e, mus laiko tamsoje. Mes, pavyzdžiui, nieko nežinome apie tai, kaip ketinama finansuoti šios projektus. Kiek jau laiko mes prašome, kad mums pateiktų konkrečius skaičius, pavyzdžiui, e, apie tai, kiek lėšų yra skirta tokiems projektams kaip Galilėjo. Mes e, turėtume teikti patarimus, rekomendacijas apie tai, kaip reikėtų plėtoti mūsų kosmoso politi politiką, tačiau kartu mes nežinome iš tikrųjų, apie ką kalbame. Vieną kartą komisija, pažinome, susitikime paminėjau, kad tam tikras procentas šios sistemos naudotojų bus kariškiai. Nors mums yra teigiama, kad tai yra civilinės paskirties projektas. Taigi, man atrodo, kad e, komisija nepakankamai bendradarbiauja su Europos parlamentu. Ir aš manau, kad mes turime atvirai ir aiškiai apie tai kalbėti. Nes mes nekalbame čia apie e, grašius, kalbame apie didžiulės pinigų sumas ir mes beje turėsime po to paaiškinti piliečiams, kodėl mes priėmėme vienokį ir kitokį sprendimą. Toliau, nuo pat savo darbo šiame komitete pradžios aš maniau, kad yra vienas projektas, kuris yra vertas visiško mūsų dėmesio, tai yra GMES projektas. Galima be abejo būtų kalbėti, kad Galilėjo projektas dubliuos GPS sistemos darbą. Tačiau aš manau, kad iš tikrųjų GMES gali sukurti pridėtinę vertę. Ir komisija gali nuspręsti, gali nuspręsti atsisakyti kai, kur, kai kurių projektų, pavyzdžiui, gali atsisakyti šio projekto tam, kad e, išsaugotų tokius projektus kaip Galilėjo ir ITER. GM, GMES projektas yra finansiškai labai tvirtas, o to, pavyzdžiui, apie ITER projektą negalime pasakyti. Ir būtų puiku, jeigu komisija atvyktų čia ir pasakytų, kad ITER projektas, kuris yra visiškai neaiškus, nes dar neaišku iš tikrųjų jis pasiteisins ir, ir todėl mes nenorime jo finansuoti, bent jau kurį, kurį laiką. Ir kad mes norime išsaugoti GMES projektą ir galilėjo. Ir man atrodo, kad taip kaip yra atgimėsi dabar, yra visiška nesąmonė. Yra, turime projektą, kuris yra naudingas Ir mes žinome, kiek investicijų gali prireikti šiam projektui. Ir tai yra projektas GMES. O ir uh, yra dar vienas projektas, kuris visiškai yra nekontroliuojamas, visiškai yra nenuspėjamas. Ir ta, būtent tą projektą nusprendžiama yra išsaugoti. Aš tikrai norėčiau pamatyti atsakingus asmenys ir užduoti jiems labai aišku klausimą. Ir akivaizdu, kad mūsų tokia diskusija, pokalbis su šiuo žmogumi užtruktų netgi nei pusę minutės. Ir mano šalyje, pažiūrėjau, mes turėsime sutaupyti 10 milijardų eurų, mažindami savo išlaidas. Ir kartu mes norime aiškinti, kad mums, mes turime leisti milijardus eurų ITER ir Galilėjo projektams, kurių vertė tikrai yra labai neaiški. Toliau, Galilėjo. Aš turiu labai aiškę poziciją. Tol, kol mes negausime konkrečių skaičių, nieko negalime daryti. Aš noriu išnagrinėti uh, sąnaudų ir naudos analizę gali, e, apie įt ir naudą net negalime ir kalbėti, tačiau galilėjo projektų atveju mes galime kalbėti apie tam tikrą naudą ir sąnaudas, tačiau komisija nieko mums nepasakoja apie tai, kiek lėšų yra skiriama šiam projektui. Ta informacija, kurią gauname, gauname, ne, gauname neoficialiais kanalais. Toliau, e, mokslinė tyrimai ir taikomoji veikla. Čia mes kalbame apie pramonės politiką, o ne apie mokslinius tyrimus ir taikymą veiklą. Todėl negalime šios veiklos finansuoti iš mokslinių tyrimų. Tačiau, kai kalbame apie GMS e, ir Galilėjo projektus, juose egzistuoja labai aiškus e, mokslinio tyrimų aspektas. Nes tai yra technologija, kuri gali įgalinti mus padidinti savo konkurentingumą, kuri gali padėti mums reaguoti į visuomenės iššūkius. Mes norime peržiūrėti, pavyzdžiui, e, bendrą žemės ūkio politiką. Na ir GMS e projektas gali e, mums praversti šiame darbe. Toliau, karinės aspektas. Labai aiškiai noriu pasakyti, aš nesu naivuolis, žinau, kad mums reikia kariuomenės ir žinome, kad e, kosmosas yra erdvė, kur yra reikalinga kariškiams, tam, kad gal, jie galėtų užsimti žvalgybą, atpažinimu ir kad galėtų palaikyti uh, ryšį tarpusavį. Man dėje nepatinka tai, kad uh, kariniai, e, karinė šio projekto dalis yra finansuojama ne iš karinio, ne iš gynybos biudžeto. Šie projektai bus naudingi kariškiams. Taip visi pripažįstame. Ir aš manau, kad valstybės narės turi iš savo gynybai skirto biudžeto finansuoti šią projekto dalį Ir jeigu jie nori, kad komisija tai darytų, gerai, mes galime tą daryti, bet tuomet valstybės narys turės sumokėti atitinkamą įnašą komisijai. Ir tai labai aiškiai turime pasakyti. Mes nenorime vietuoti karinio šios sistemos naudojimo, tačiau kariniai nau, e, gynybos naudotojai taip pat turėtų mokėti už tai. Kreipiuosi į komisijos pusę, ar dar turėtumėte ką nors pridurti, ponė Gonzalės. No? Nu? Turite ką pridurti? Atrodo, kad ne. Ar dar kas nors? Prašau. Yes, uh, first of all, um, um, you know, the... Uh, tai pirmiausia, šis pranešimas e, iš esmės pritarė komisijos e, komunikatui. Mes pasižymėjome įvairias išsakytas pastabas. E, ypač tas, kurios buvo susijusios su gėmėjais e projekto finansavimu. Aš nenorėčiau dabar gilintis į šį klausimą, kadangi komisija jau yra išsakiusi savo nuomonę šiuo klausimu. Ir būtent todėl komisija nusprendė pasiūlyti ir finansuoti gėmėjas e projektą ne iš ES biudžeto. Jums leidus norėčiau pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta apie nepakankamą skaidrumą ir apie tai, kad e, jūs negaunate jums reikalingų skaičių. Aš norėčiau priminti, jog komisija e, pateikė savo pranešimą dėl radio navigacinės sistemos vidurio trukmės peržiūros šių metų sausio mėnesį. Ir tenai nemažai dėmesio yra skirta Galilėjo projektui komunikate dėl kitos daugiametės finansinės programos bus, nu, yra nurodyti iš tikrųjų labai bendri skaičiai. Tai yra tiesa. Bet pasiūlymas dėl reglamento bus pateiktas komisijos netrukus. Kalbu apie reglamentą skirtą Galilėjo ir Gemėjas projektams. Ir prie šių reglamentų bus pridėtas poveikio įvertinimas. Taigi manau, kad gerbėjai parlamento nariai galės pamatyti, jog mes nenorime e, nieko slėpti, nenorime slėpti savo ekonominių argumentų. Ir komisija yra pasirengusi dirbti atvirai, yra pasirengusi dalintis e, informaciją ir skaičiais tam, kad galėtume pagrysti mūsų galva visiškai pateisinimus šių, šių projektų kaštus. Mahum. Dėkuoju, ponė Patričiolė, ar dar norėtumėte ką nors pridurti, prašau. Taip, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už pasisakymus. Žinoma, šis tekstas yra tobulintinas ir tikiuosi, kad taip ir įvyks kolegų pagalba, atsižvelgiant į įvairius argumentus. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė ponas Glantė. Tai yra labai svarbus elementas, kadangi Europos kosmoso autonomiškumas uh, yra susijęs su Europos, nėra susijęs su Europos sektorių strategijomis. Na, o kosmoso politika yra mūsų strategijos dalis. Kiti kolegos kalbėjo apie finansinius dalykus. Aišku, tai yra svarbiausias klausimas, kurį reiks e, išspręsti. Taigi, kaip sakė, kaip jau komisija pasisakė apie finansavimo dalykus, panašu reiks tai įgyvendinti. Na, o mes komitete turėsime priimti savo sprendimus ir padiskutuoti. Taigi, trumpai tariant, turime galimybių dirbti iš vien ir bandyti parengti bendrą tekstą per, per ateinančią savaitęs, kad galėtumėme ES daugiau dėmesio skirti kosmoso klausimams ir parengti strategiją, kuri būtų primtina visoms valstybėms narėms. Pramonė, aišku, yra susijusi su kosmoso politika be jokios abejonės. Na ir esant finansiniai kriziai, kai valstybėms narėms reikia susiveršti dirž, diržus, jeigu investuosime į šį sektorių, galbūt tokiu būdu pagerinsime ekonominės sąlygas. Taip pat šiame sektorėje dirba tikrai labai aukštos kvalifikacijos specialistai ir tai tikrai padės mūsų ekonomikai. 30 sekundžių. E, norėčiau komisijos atstovui iš tai, ką pasakyti. Jūsų ataskaita, kurią patikite šių metų pradžioje, Ten yra tuščia ataskaita. Ten skaičių yra, bet skaičių mačiau daugiau, neoficialių skaičių. Ir šiandien po pietų jūs gausite man iš manęs raštų klausimą. Aš norėčiau, kad jūs visiškai atskleistumėte informaciją, kaip buvo atlikti finansiniai vertinimai dėl vieno milijardo eurų per metus. Aš noriu aiškių skaičių, jeigu sakote, kad E, esate pasirengę tuos projektus įgyveninti, puiku, aš sutinku, bet noriu matyti skaičius. Äh, Na kągi, palauksime atsakymą ir vėliau tai atsižvelgsime. E, spalio 12 diena, 12 e, valanda yra prane, pakeitimų pranešimo data. Dėkoju, o po pietų vėl visi susitiksime klausimų metu. Ačiū.